Gentlemen, we need to get started. Have plenty of items in our agenda. Labas rytas, šiandienos darbo tvarkėje daug klausimų. Kaip žinome, pirmadienį nebuvo jokių galimybių surenkti posėdį, bet dabar norėčiau paprašyti drausmės. Please, please, please, colleagues. Thank you. As you know, it was impossible to... Kaip žinote, e, pirmadienį e, nebuvo posėdžio, bet tada turėjome aptarti e, ir juos. Aš pabandžiau sutraukti visus svarbiausius prioritetinius klausimus šiandien, todėl dabar labai greitai turime dirbti, kad uh, E, aptartume visą išplėstą darbo tvarkę. Pirmiausia, darbo tvarkės patvirtinimas. Taigi, ankstesnis darbo tvarkės variantas plus 6, 7 ir 11 punktai. Taip pat turiu pasakyti, kad penktas klausimas e, yra atkeltas iš pirmadienio darbo tvarkės. Taigi, Laiko turim tiek pat, kiek anksčiau, o klausimų daugiau. Ar kas prieštarauja darbo tvarkiai? Ir e, tiems pakeitimams, kuriuos aš pristačiau? Ne. Tada einame toliau. E, rūpiučio 31 dienos posėdžio protokolo patvirtinimas. Ar kas nors prieštarauja? they will be considered to be adopted. There... Ne, tada sakome, kad jie patvirtinti. Bet protokole e, reikia atkreipti dėmesį, kad yra pakeitimas. Nuo šiol protokoluose bus sprendimų ir rekomendacijų priimtų e, uždarame posėdėje santrauka. Ir koordinatorių posėdžių santrauka. Tai darome skaidrumo labai nes e, būdavo daug nusiskundimo apie tai, kad visuomenė nėra gerai informuojama apie koordinatorių sprendimus. Dabar noriu pasakyti, kad e, diskusijų neminėsime, bet apibendrinsime priimtus sprendimus ir išvadas. They correspond to the previous. Uh-huh. In your tables, um, you have two dossiers. Ant jūsų stalo yra rugsėjo 19 ir 22 dienos uh, posėdžio dosie. Tas uh, planas buvo parengtas prieš elektros uh, sutrikimus ir prieš atšaukiant 19 dienos posėdį. Toliau, pirmininko pranešimai. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, kaip įprasta. Ir kaip visada galite mūsų stebėti per internetą. Aš jau jums sakiau. Kadangi pirmadienį posėdžio nebuvo, man reikėjo nuspręsti, kuriuos pirmadienio klausimus perkelti šį posėdį. Aš e, nusprendžiau, kad pirmiausia reikėtų perkelti kalendorius klausimus. Uzbekistano ir Izraelio e, susitarimai AK yra perkelti į spalio 11 dieną ir jie tada jau bus mūsų darbos varkės prioritetiniai klausimai. E, pakeitimų pateikimo terminas Uzbekistano atveju yra rugsėjo 22 ir dabar pasikeitus posėdžių tvarkai yra e, pakeitimų pateikimo terminas Uzbekistanui perkeltas iki spalio 14 dienos 12 valandos dienos. Ir Uzbekistano ir Izraelio dosie bus įtraukti į spalio 11 dienos posėdžių darbo atvarkę. kalendorius. Komiteto posėdžių kalendorius 2012 metams. Kalendorius projektą patvirtino koordinatoriai um, rūkspjūčio 31 dieną. Jis uh, pateiktas jums išdalintose dosijai svarbu, kad e, šis kalendorius būtų patvirtintas komitete. Jeigu niekas neprieštarauja numatytam planui, skelbiu kalendorių patvirtintų. Šeštas punktas. Trialogo dėrybų e, būklė. Trumpa informacija, kurią pateiks pranešėjai apie e, svarbiausias e, dvi šalio susitarim, e, finansavimo e, sutartis. Aš esu vienas iš pranešėjų, perėmiau šį dosiją po balsavimo plenarnėme posėdėje. Trialogo posėdis jau buvo antrasis ir vyko labai didelės diskusijos tarp mūsų ir tarybos, nes labai smarkiai išsiskiria pozicijos. Manau, kad dabar jau galime suprasti e, vieni kitų pozicijas kur kas geriau po šių diskusijų komisijos buvo paprašyta parengti tekstus ateities diskusijoms. Taigi e, šis dosijai dabar e, tiek aptartas. Trumpa ataskaita apie tarp institucinio bendradarbiavimo sustarimą. Aš dalyvavau trialoge ir taikinimo posėdėje su taryba. Ten pažangos buvo pasiekta nemažai, buvo patvirtintas vienas darbo metodas, tai yra, kol dėl nieko nesusitarta, sakome, kad dėl visko susitarta. Iš esmės e, turėjome du e, dosie, kompromisinis susitarimas pasiektas dėl ICA ir e, pasiektas galutinai susitarimas e, dėl balsavimo kol nebus nuspręsti visi klausimai, skaitysime, kad nėra priimta jokių susitarimų. Aš džiaugiuosi, kad e, pono Šulco ir mano pasiūlymai e, susilaukė pritarimo. Žinoma, mes tikimės frakcijų pritarimo, jeigu ne visų, tai bent jau didžiosios jų dalies. Toliau Jekolino pranešimas dėl e, šaunamųjų ginklų protokolo. Kaip žinote, tarybos ir mūsų tekstai e, gana ženkliai skyrėsi dėl to, kad buvo neteisingai teikiama informacija. Anksčiau vyko neformalus e, susitikimas, per kurį buvo pasiektas susitarimas. Ir Galiausiai e, susitarimas dėl eksporto, dėl kurio buvo kalbama e, rugsėjo mėnesį ir mes tikimės, kad kol kas šios neskaidrios ir miglotos priemonės taps kur kas skaidresnėmis. Pona Šulcas atrodo, ką tik atėjo. Ar norėtumėt ką nors papildyti dėl uh, ICA susitarimo. Ar galėtume papasakoti, kokia yra šio dosie svarstymo būklė? Aš jau kolegoms šiek tiek apie tai kalbėjau, bet gal jūs ką nors galėtumėt papildyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, bet aš buvau užstrigęs eisme iš oro uosto dėl to, kad šiandien vyksta manifestacija, kaip žinia, bet Bendrai mes esame Europos parlamento dėrybų komandos dalis ir bandome rasti visiems priimtiną sprendimą dėl galimų taikymo priemonių ir įmanoma priimti kompromisu per šį dabar vykstantį e, susitarimą dėl CA ir C plus e, priemonių. Manau, kad bendras sprendimas turėtų būti e, toks, kuris užtikrintų, kad parlamentas turėtų tam tikrą įtaką ateityje priimant sprendimus dėl finansų priemonių užsienio politikos instrumentuose. Todėl reikėtų parlamento poziciją išlaikyti subalansuotą ir racionalę, palaikant ryšį su INTA ir kitais komitetais ir aktyviai dalyvaujančiais šiame trilogė. a, a meeting will be held in Strasbourg. Vyks susitikimas Strasbūrė. In order to try and get and reach a... Ir e, manau, kad ten mums pavyks e, pasiekti kompromisinį susitarimą dėl visų mūsų aptartų dosijai. Tikiuosi, kad e, ir ECI e, dosie, dėl kurio šiek tiek ginčiamės per praeitą posėdį, bus susitarta. Ar dar kas nors norėtų pateikti informacijos? Galbūt Salvadorą Jekolino norėtų pakalbėti apie šaunamųjų ginklų protokolą, bet atrodo, kad čia viskas aišku. Flazijos. Sí. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad e, <clears throat> pavėlavau į posėdį. Šiuo atrodo, kad reikalai vyksta pakankamai neblogai. Trilogo dėrybos dar nesibaigė, reikia dar susitarti dėl, galtinai dėl kai kurių kalbinių formuluočių, tačiau manau, kad e, tas e, siūlomas apibrėžimas yra priimtinas. Noriu padėkoti už iki šiol atliktą darbą, pirmininkas. <clears throat> Ačiū. E, taigi galima kalbėti apie sėkmingas išvadas, e, susitarimas jau ne už kalnų. Dvišalių investicijų susitarimas pradedamas svarstyti ir mano nuomonė bus sunku dėl jo susitarti, tačiau jau pradėjome veiksmus atitinkamus. Septintasis darbotvarkės punktas - elektroninis balsavimas. Tai yra e, Salvatorija Kolino pranešimas dėl jungtinių tautų šaunamų ginklų protokolo. Balsavimas dėl suderinto kompromisinio teksto. Balsuosime už viską iš karto elektroniniu būdu balsuoti pradedame. 18 žmonių narių dalyvauja posėdė ir tik 10 balsuoja. Ar pamiršote balsuoti? Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl Nikola Nikolo Rinaldi pranešimo dėl ES strategijos e, viduriniai Azijai gyvendinimo būklės. Tai yra nuomonė rengiama teikiama užsienio reikalų komitetui, kuris yra atsakingas už šį pranešimą. 40 pakeitimų pateikta. Pradėkime balsuoti teikiami keli kompromisiniai pakeitimai, dėl to sumažės bendrasis pakeitimų, dėl kurių balsuosime skaičius. Balsuokime dėl pakeitimo numeris vienas, kas už, prieš susilaikė pritarta, Antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė, pritarta. Penktasis už, prieš susilaikė, pritarta atmesta. Pirmasis kompromisas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 15 <clears throat> pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 13 kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 16. Už prieš susilaikė. Pritartas 17 ir 19 kasus. Prieš susilaikė. Pritarta 18 kas už. Prieš susilaikė. Pritarta 20 kas už prieš susilaikė atmestą. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 20 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Tikslinamės elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atmestą. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 20. Antrasis atmestas, 25 už, prieš susilaikė pritarta, 23 kas už, prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaikė pritarta pritarta 26 už, prieš, susilaikė pritarta 27 už, prieš, susilaikė pritarta 29 už, prieš, susilaikė pritarta 28 už, prieš, susilaikęs atmestų. 30 už, prieš, susilaikė pritarta. 24. Ne, 34. Pirmininkas pasitaiso už prieš susilaikę pritartą. 32. Už prieš susilaikę atmestą. 33. Už prieš susilaikę pritartą. 35 už, prieš, susilaikė pritarta, 36 už, prieš susilaikė atmesta, 37 už, prieš susilaikė pritarta, 38 už, prieš susilaikė atmesta, 39 už, 39 už, prieš susilaikė pritarta, 40 už, prieš susilaikė pritarta aptarta, elektroninis balsavimas dėl pasiūlymo su pakeitimais, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta 17 balsų už 4 prieš, sveikiname pranešėją Nikolo Rinaldį. Baigiame balsavimus. Pereikime prie devintojo e, darbo tokias punkto, prekybos ir investicijų barjerai. Tai yra mūsų komitetas savo iniciatyvos pranešimas. Robertas Turdė yra pranešėjas šiuo klausimu. Pranešimas parengtas e, reaguojant į komisijos komunikatą 2011 e, metų dėl prekybos investicijų barjerų, suteikiu ir kliūčių, suteikiu žodį pranešėjai. Šau. Ačiū pirmininkė. Tai yra labai svarbus pranešimas savo iniciatyva. Pirmininkas ką tik paskelbė šių metų vasario mėnesį e, komisija paskelbė atitinkamą e, komunikatą, kurioje e, minimi mūsų strateginiai ekonominiai partneriai siekiant E, turėti geresnę e, rinkos prieigą. E, ir kitų metų kovo trečią dieną tolesni veiksmai atsiek, e, atliekami susijęs su šio komunikatu. Jeigu iki kalėdų sugebėtume patvirtinti plenarnėje sesijoje šį pranešimą, tai būtų didelis e, indėlis įtvirtinant ir e, rengiant mūsų poziciją komisijos pasiūlymo atžvilgių, nes ES susiduria su nemažai problemų susijusių su ne mokestinėmis kliūtimis prekybos ir e, kalbėdami namuose su verslo struktūromis, dalyvaudami su prekybos darybose Bruselėje, mes dedame įvairias pastangas, e, tačiau e, siekiant sumažinti arba panaikinti muitus, tačiau tikrovė mums kelia nemažą susirūpinimą šioje srityje, nes uh, esama įrodymų, kad šalis vis dažniau pasitelkia tokio pobūdžio apsauginės priemonės. Galima prisiminti varius prekybos sustarimus patį pirmąjį laisvos prekybos susitarimą ir e, buvo tuo metu visi pranešėjai patyrė didelį spaudimą ir nuolat patiria didelį spaudimą iš prekybos lobistų. Todėl labai svarbu e, žengti toliau ir e, nustatyti ne tik e, svarbiausius piknaudžiavimo atvejus, tačiau taip pat ir mažiau svarbius, bei nustatyti atitinkamą piknaudžiavimo mokesčių, mokestinių barjerų srityje priežastis. Aš atkreipiu dėmesį į konkrečius prekybos e, barjerus. Tai tūkstančius galėtumėme išvardinti, tačiau, kaip minėjau, pranešimo teksto apimtis yra ribota, taigi negalėjome uh, to padaryti, todėl aš pasistengiau pateikti paprastas aiškias rekomendacijas, kokiu ryštingu veiksmu ES institucijos turėtų imtis. Artimiaus laiku komisija e, apsvarstys mūsų pasiūlymus ir 2012 metais paskelbs atitinkamą komunikatą e, ir tikiuosi, kad e, tie pasiūlymai bus į jį įtraukti ir vėliau įgyveninti. Todėl aš ir anksčiau minėjau, kad yra labai svarbu, kad šį pranešimą parlamentas patvirtintų iki šių metų gruodžio pabaigos. Dar vienas klausimas susi, mažiau susijęs su priekybiniais barjerais, kurie aptarėme e, šį rytą. Tai yra uh, nauji mūsų uh, e, priekybinėse santykiuose pas, pasitaikantis uh, įvairūs apribojimai, siekiant e, labiau padėti savo šalims ir mano nuomonė taip yra naikinamos galimybės mums išbristi iš e, sunkios finansinės padėties, taigi tiek būtų pristatymo, nekantriai laukiu kolegų nuomonės. Ačiū Robert Sturdy, Kristofer Fielin šešėlis pranešėjas, svardu jums teikiamas žodis. Ačiū Robertai už e, pristatymą. Kaip minėjote, ši tema yra svarbi. Manau, kad parengėte gerą pranešimą. Žinome, kad e, e, muitų mokesčiai ne pats svarbiausias klausimas e, kalbant su verslo struktūromis, tačiau dabar daugiausiai dėmesio reikia e, atkreipdėmėsi į nemokestinės kliūtis ir taip pat e, egzistuojančias ES viduje. ES buvo sukurta ant e, bendrosios rinkos idėjos pagrindo ir 50 metų Europoje siekiame to Tačiau e, ir manau, kad galima būtų iš tos patirties pasimokyti, bandant perkelti šį modelį ir e, į likusi pasaulį. Noriu e, atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kurį taip pat minėsiu savo pakeitime. Svarbu yra nustatyti tam tikras priemonės, kuriamis būtų galima ES atsikratyti nemokestinių kliūčių prekyboje, kurių ES tikrai niekam nereikia ir kurie, kurios yra taikomos dėl skirtingų standartų, nepakankamo bendradarbiavimo. Tai yra tie e, e, netyčia taikomi nemokestiniai barjerai ar e, kliūtis. Kiekviena valstybė narė susidurinti su tokiamis kliūtimis vidaus rinkoje turėtų dėti atitinkamas pastangas, rinkdama informaciją ir faktus, kad būtų galima jų atsikratyti. Man e, kartais kėjo klausimas, kodėl PPO E, nebando suteikti mums pagalbos, pavyzdžiui, sudarydamos tokių kliūčių sąrašus <clears throat> ir pasinaudodama ES sukaupta teigiama patirtimi. Manau, kad galėtume pasinaudoti šią patirtimį, spręsdami pasaulinės problemas susijusias su nemokest dabartinėmis prekybos kliūtimis. Savai suprantama, Europos Sąjunga dar e, ne viską mm, padarė, ypač pasauliniu mastu. Pasaulio mastu būtų galima e, įvardinti tikrai svarbių sričių, kuriuose e, taikomi nemokestiniai barjerai ir kliūtis. Vienas tokių sričių yra paslaugos. Šioje srityje E, yra labai daug prekybos kliūčių, nemokestinių prekybos kliūčių. Manau, kad reikėtų pasitelkti daugiau ir svaresnių argumentų siekiant sumažinti prekybos srityje e, nemokestinių kliūčių apimtis. Taip pat e, turint omenyje, kad E, skaitmeninė ekonomika taip pat yra ribojama, turiuomenėje prekyba internetu ir taip neturėtų būti, neturėtų būti taikomi pribojimai prekyba internetu, nes tai yra svarbis rytis e, skatinant e, ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Taigi 3 pakeitimus pateiksiu. Pirmasis bus apie tai, kaip e, mums reikėtų pasaulio mastu pritaikyti savo patirtį susijusią su Solvit. Antras pakeitimas bus dėl e, prekybos, e, paslaugų prekybos srities ir nemokestinių kliūčių. Ir paskutinis pakeitimas bus susijęs su skaitmeninė ekonomika ir barjerų bei kliūčių mažinimu ar naikinimu šioje srityje. Pinkas, ačiū. Kitas šiandien pranešėjas yra panas e, Arif, jis negalėjo atvykti, nes nespėjo įskrydį lėktuvą į Briuselį, jis manęs paprašė perskaityti savo komentarus, e, taigi užsidėsiu dabar savo. Prisijimsiu tos dabar <clears throat> įgaliojimus ir perskaitysiu prancūziškai. Tardy, même si je regrette que notre commission n'ait pas eu Galės tam, kad mūsų komitetas negalėjo iš anksto pasikeisti nuomonėmis šiuo labai svarbiu klausimu. Išsamei išanalizavus komisijos pasiūlymą. Išanalizuoti komisijos pasiūlymą detaliai reikia daug laiko ir šiandien uh, mes turime labai skubėti, kadangi pakeitimams pateikti terminas yra rytoj. Taigi noriu išreikšti savo nepasitenkinimą, kad yra laikomas tokios procedūros. Dabar dėl esmės. Ponas Tardi pranešimas aptarė realias problemas, ne vien tik tai mm, Europos įmonių galimybės patekti į trečiųjų, e, kai kurių trečiųjų valstybių mm, rinkas, o taip pat ir kitus klausimus kaip kad tokios maskuotas galimybės patekti į vairias rinkas, tuo tarpu, kai Europos rinka yra labai atvira išorės konkurencijai. Taigi, šie klausimai turi būti e, sprendžiami prioritetiškai. Noriu pabrėžti, kad aš pats esu parengęs nuomonę dėl e, viešojo pirkimo ir ten irgi yra klausimai aptarti, kuriuos būtų galima aptarti ponas Tardi pranešime atskirame punkte. Taip pat noriu pabrėžti, kad ponas Tardi kalba apie tai, kaip svarbu yra bendarbiauti, e, e, kad būtų sprendžiami e, sprendžiamos problemos dėl netarifinių kliūčių ir ypač reglamentavimo srityje. Investicijos yra labai svarbios ir tos kliūtis yra ne visais atvejais vien protekcionistinės priemonės. Tai yra um, kartais ir ribojimai pritaikomi siekiant apsaugoti piliečių saugą ir sveikatą. Europos um, reglamentavimas genetiškai modifikuotų organizmų e, srityje, e, hormonų e, srityje, kai kurių mūsų komercijos partnerių yra laikomi taip pat netarifinėmis kliūtimis, tačiau tai yra visiškai teisėti reikalavimai, teisėti apribojimai, kurios yra vedusios mūsų valstybės ir jie turi būti išsaugoti. Taigi, um, pono Stardi pranešimui aš teikiu pakeitimą šio klausimu ir aš labai tikiuosi visų mūsų kolegų palaikymo. Ačiū. Taigi, socialistų frakcijos e, pozicija šio klausimu yra tokiu būdu užregistruota. Dabar suteiksiu žodį poniai Muskardinė. Grazie, prezidentė. Io volevo ringraziare Robert perché mi sembra abbia fatto. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Robertui, man atrodo, jis labai išsamei išanalizavo šios klausimus ir su kitų kolegų pagalba teikiant pakeitimus, manau, tekstas bus dar labiau patobulintas, papildytas. Ir dabar norėčiau pratesti tas mintis, kurias Robertas iš pradžių palėtė dėl PPO. Mes dalyvausime ministrų susitikimą susitikime gruodį, e, jo darbe ir reikia atsižvelgti į mūsų parlamento indėlį. Praeitą kartą parlamentas reikalavo, kad būtų padaryta nemažai pakeitimų PPO taisyklėse, tačiau visiškai nieko nebuvo padaryta. Laukėme Dohos, bet to anasik parlamente balsavome dėl Dohos mirties, sakyčiau, nes visiškai nieko nevyksta PPO. Per pastarosius dešimt metų nematome jokių pasikeitimų. Šis komitetas prašė, kad pirmininkas parašytų um, kreipimas į komisiją ir tarybą. Manau, mes kaip ES galėtumėm kreiptis į savo partnerius PPO kad būtų kažkoks tai konsultacijų raundas surenktas tam, kad galėtumėm iš tikrųjų pasitarti dėl realių pakeitimų. Priešingų atveju visą tai, ką mes čia darome, bus tik tai labai gražus mūsų ketinimų pareiškimas, tačiau tai visiškai negerins dabartinės situacijos, kuri nuolat blogėja. Ačiū, Helmut Scholz dabar. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I think and I want to say Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti panui Stardį, kad dabar turime pagrindus diskusijoms labai rimtų klausimų. Manau, kad dabar pradedame labai rimtas diskusijas dėl tarptautinės priekybos principų ir tolesnių pasikeitimų, ypač siekiant įveikti dabartinę ekonominę ir finansinę krizę. Taigi, manau, kad čia aš su panu Ary sutikčiau, kad mums reikia daugiau laiko aptarti tokius tikrai lemiamos svarbos klausimus. Nes kas yra netarifinės kliūtis? Kas tai yra? kadangi tai tikrai nėra aišku ir PPO taip pat, e, PPO viduje. Taigi aš manau, kad reikėtų mums kaip komitetui savo pasiskirti daugiau laiko ir išspręsti šios klausimus, aptarti taip, ir, ir suformuoti Europos parlamento visą bendrą poziciją ir, ir veik, veiksmų krypti būtent šio klausimu. Žiūriu, ponė Sturdi, jūsų pirmą projektą ir aš matau tam tikrą disbalanso tarp to, ką jūs iš pradžių aiškinamajame savo pristatymė pasakėte. Mums reikia E, diferenciacijos, kaip e, apibrėžiame netarifinės kliūtis, o tada, kai jau perinate prie atitinkamų punktų, kur yra reikalavimai visi keliami, čia jau nematau diferencijavimo. Pavyzdžiui, ekologiniai kriterijai apie ką mes ir savo komitete kalbėjome, kuomet svarstėme žado pranešimą, ar kuomet saifi, ar dezir pranešimus aptarinėjome. Labai dažnai mūsų pozicija buvo tokia, kad investavimo politikoje turi būti atsižvelgiama į tuos mm, netari, į tas netarifinės kliūtis, uh, Tai yra viena iš prielaidų sėtinių su ekonominė raida, galbūt ne visuomet tai yra pateisinama, tačiau reikia galvoti um, apie tai, kaip uh, viena ar kita šalies, uh, mūsų šalies ekonomika išbris iš krizės, ar kaip visa ES bandys išbristi iš krizės. Taigi, Ar su ekon komitetu mes tarėmės, kaip e, spręsti ekonominės valdysenos iššūkius ir tuomet mes buvom suformavime poziciją, kad reikia e, labiau tokio bendro pobūdžio ekonominės politikos e, priemonių ir sprendimų. Galbūt tuomet ne vien tik tai tokie teoriniai tų priemonių apibrėžimai čia, čia būtų svarbus. Reikėtų būtent. Mm, dar kartą peržiūrėti visą pranešimą ir išanalizuoti, kas tu, į ką mūsų komitetas turėtų sutelkti pagrindinį dėmesį šio klausimo. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie sprendimus, Japonijos sprendimus, remiantis aplinkosauginiais aspektais, mes apie tai jau kalbėjome ir dėl es ir Japonijos santykių tame kontekste. Man atrodo, kad čia nebūtų kliūtis, tai neturėtų būti laikoma mm, kliūtimi priekybai. Reikėtų žiūrėti ir į mūsų europinės pramonės e, vis, veiklą, kaip yra laikomasi aplinkosauginių reikalavimų iš tų kriterijų ir tada žiūrėti, kaip Japonijos rinkai tai reaguoja. Ir panas Ari taip pat labai teisingai apie tai pasakė, kalbėdamas apie GMO ir REACH direktyvą. Europos parlamentas laikosi labai tvirtos pozicijos, kad būtina laikyti šio reikalavimu ir REACH nuostos neturi būti laikomos kliūtimi e, priekybai, net jeigu kai kurios valstybės ir galvo, kad taip yra. Tai būtų būtent tokie pavyzdžiai, kur mes turime įtikinti savo partnerius uh, kad jie atviriau, sažiningiau, nuoširdžiau pažiūrėtų į tas diskusijas, kas yra mm, e, kliūtis ekonomikai ir ekonomikos raidai, kas yra svarbu, kas yra e, realus indėlis į ekonomiką. Ir dar paskutinis dalykas e, - pagalba priekybai kai kuriais atvejais irgi laikoma kliūtimi ir galbūt tai irgi turi būti analizuojama šiame kontekste, nes būtent galvojant apie prieigos prie Europos rinkų strategiją, mm, reikėtų turėti omenyje ir tai, kad mūsų priekyba turi prisidėti prie tų mm, partnerių valstybių ar regionų irgi ekonominės raidos. Taigi ir investicinė politika atitinkamai turi dėrėti. Uh, kartais ji nepatenka į priekybos politikos apriepti, jeigu tai yra tik tai teoriškai viskas suvokiama. Tačiau turime pažiūrėti į politiką, tos ryties politiką daug plačiau. Tas mūsų supratimas turi apriepti daug platesnę sritį. Taigi, manau, kad reikia dar tolesnių diskusijų ir tolesnio darbo dėl šio pranešimo. Ir tikrai uh, mūsų frakcija teiks pakeitimų jūsų pranešimui. Ačiū. Ačiū. Komisijos vardu. Zurko Karė Emilioli, kas kalbės? Komisijos vardu, kas pageidaujate kalbėti? Vasdurkap? Um, Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti INTA komitetui ir pranešėjui dėl e, priekybos ir investicinių e, kliūčių ir Ypač tai, kad komisija tikrai labai nori analizuoti įvairias prie, politikos priemonės susijusias su netarifinėmis kliūtimis priekybai ir reikia iš, iš tikrųjų apžvelgti mūsų visą strategiją, kaip yra įgyvendinama ir kokiu rezultatu duoda. Taigi labai džiaugiamės, kad Inta ėmėsi šio klausimo. Dabar kaip mes galėtumėm pasirūpinti, kad tai, ko mes pasiekėme mažindami e, kliūtis, netarifinės kliūtis, kad, e, kad tai būtų išsaugota. Būtent tai ir yra pagrindinis klausimas šiame pranešime, kuris aptarė netarifinės kliūtis priekybai. Dėl tų pavyzdžių, kurie aptarti pranešime, kurie galbūt ne viskas tai atsispindi mūsų pranešime dėl e, kliūčių priekybai ir investicijoms, bet vėlgi tai yra labai svarbus aspektas. Aš turėčiau galbūt pabrėžti du dalykus. Tose rekomendacijose mums atrodo yra labai e, svarbus. Vienas būtų prevencinės, prevenciniai veiksmai Čia labai teisingai pranešime yra pareižiama, kad prevenciniai veiksmai yra lemiamos svarbos. Ir mūsų patirtis rodo, kad kai imamasi tam tikrų priemonių, per, labai dažnai per teisė kūrinius e, aktus, labai sunku yra po to tų priemonių atsisakyti. Taigi mūsų tie prevenciniai veiksmai yra labai svarbus ir juos reikia sustiprinti. Mes esame jau nemažai nuveikę ir su savo delegacijomis labai glaudžiai bendradarbiaujame, nes tai yra tarsi mūsų antenos e, partnerėse ir žiūrime, kokios yra, kokių planų yra tuose valstybėse, kad mes kolektyvinius pajėgumus sustiprintumėm dar labiau. Uh, Manau, kad parlamentas irgi gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, taip pat ir per savo palaikomus ryšius, per jūsų delegacijas, pavyzdžiui. Jūs galbūt dažnai galite geriau susidaryti vaizdą apie tai, kokie yra pagrindiniai klausimai susiję su reguliavimo mm, baze visa. Mums reikia to grįžtamojo ryšio iš verslo, kad aiškiai žinotumėm, kokios kliūtis jiems labiausiai kenkia, verslai labiausiai kenkia, taip pat įskaitant ir tas kliūtis, kurios yra dar tik tai prieimimo e, teisė kūrinio, teis, teis, teisės aktų tvirt, rengimo stadijoje. Labai svarbu todėl palaikyti tuos labai glaudžius ryšius su verslo atstovais, kurie gali mums tiesiogiai pasakyti, kas juokimis yra didžiausios, svarbiausios kliūtis. Uh, Antras aspektas dėl rekomendacijų, ką norėčiau paminėti, tai yra tarptautinių standartų svarba. Aišku, labai svarbu, kaip mes jau sakėme ir savo komunikatę, mūsų uždavinys yra pasirūpinti, kad tarptautiniai standartai būtų plėtojami, kad būtų kaip mes savo žargonu vadiname, pasiektą tam tikro harmonizavimo, suvienodinimo. Tai yra, kad pagrindiniai priekybiniai partneriai, ypač naujosios rytise, pažiūrėjau, galvočiau apie elektromobilius, kad būtų uh, Um, toks bendras supratimas plėtojamas tarp visų partnerių, kokie turėtų būti techniniai standartai, kurių reikėtų laikytis tam tikroje srityje. Tai sumažintų ir išlaidas. Tai yra ne vien tik tai uh, priekybiniai aspektai, um, ne vien tik tai priekybos generalinis direktoratas tuo užsimtų. Mes todėl norime palaikyti glaudžius ryšius ir su kitais generaliniais direktoratais komisijoje taip pat, uh, su kitais padaliniais, kad iš tikrųjų būtų plėtojamas, įtvirtinamas um, daug platesnis tarptautinių standartų toks pagrindas, kad jie apimtų plat, kaip galima plačiau. Taip pat dėl mm, netarifinių kliūčių priekybai mm, išsamesnės analizės įvertinimo mūsų pranešime dėl, priekybos, dėl kliūčių priekybai investicijoms matėte, kad mes vertiname, kaip tos kliūtis įtakoja mūsų priekybos verslo situaciją, bet aišku, yra ir tam, tam tikros intelektinės ribos, kiek mes esam pajėgus padaryti. Mes, aišku, bendradarbiavame su ekonomistais, su įvairiomis institucijomis, su PPO, su ekonomikos departamentu, analizuodami įvairių priemonių kiekybinius padarinius. Tačiau labai sunku yra pasakyti, ko, kokie yra faktiniai padariniai, pavyzdžiui, vienos ar kitos kliūtis, tarkim, e, užimtumui, kiek yra prarandama darbo vietų. Taigi labai svarbu būtų pagalvoti, ką būtų galima nuveikti ir šiame fronte. Apibendrinant, manau, mūsų požiūriu pranešimas suteikia labai didžiulio stimulo mūsų tolesniam darbui dėl uh, priekybų kliūč, kliūčių priekybai. Mūsų kitas pranešimas yra numatomas e, kovo mėnesį, taigi būtų labai naudinga, jeigu šis pranešimas būtų patvirtintas iki to laiko, e, tuomet tos jūsų rekomendacijos galėtų vienu ar kitu būdu būti integruotos į mūsų pranešimą. Taip pat noriu pabrėžti, kad artimiausiamis savaitėmis mes parengsime e, pranešimą dėl uh, rengia, e, kas irgi bus susijęs su netarifinėmis kliūtimis priekybai, e, taip pat atsižvelgiant ir į lapkričio vadovų sutikimus. Grįžtame prie mūsų pranešėjo pono Stadį, kuris padiskutuos ir aptars, e, e pristatys padarytą darbą. Ačiū ir dėkoju komisijos atstovui. Aš nenoriu numenkinti jūsų pasisakymo e, minčių ir standartų, kurie yra nustatomi dėl elektrinių automobilių. Ir NTB egzistuojančių visose valstybės narėse, žinoma, kad valstybės narės turi išsikelsus aiškius tikslus ir mes juos be abejo nesremiame. <coughs> Ir Kristoferis ir aš visuomet sutarėme, E, gal tik tai reikia pripažinti, kad jis šiek tiek labiau yra pažengęs negu aš. Bet tas, gerbiamas Kristof, ir norėčiau pasakyti, kad pirminis pranešimo variantas buvo parengtas tam, kad žmonės galėtų išsakyti skirtingas nuomonės, bet vis tik mes negalėjome surašyti visko. E, pranešimas būtų tada buvęs toks ilgas, kad būtų reikėję dviejų ar trijų knygų. Ir galiu pasakyti, kad e, kai E, iškėlėme šį, e, šią iniciatyvą renkti pranešimą. E, komisija puikiai žinojo, kad reikia tam tikrą prasme ankstyvo įspėjimo sistemos, kurią sukurtų Europos parlamentas. Ir tada mes galėtume pateikti savo darbo rezultatus komisijai. Kristin ir Kadie, kalb, Kadie kalbėjo labai teisingai dėl e, netarifinių barjerų ir kitų e, dalykų, apie kuriuos kalbėjo pona Šulcas. Dažnai netarifiniai barjerai NTB yra bereikalo instaliuojami, pavyzdžiui, e, sukūriami. Pavyzdžiui, aplinkosaugos komitetas kartais tokių dalykų. Mes visi žinome, kad ES yra nustatyti labai griežti sveikatos apsaugos standartai Ir tokiu būdu mes verčiame kitas valstybės, aš nesu Europos Sąjungos ribų, sekti mūsų pavyzdžių ir norime tuos standartus išlaikyti. Čia e, galima kalbėti apie hormonus ar apie ką kitą. Parengėme labai didelę ataskaitą dėl REACH direktyvos, kurioje yra nustatyti standartai chemikalams ir žemės ūkio paskirties chemikalams. Visa tai yra svarbu mums ES. Mes to nevertiname kaip barjerų priekybai tai yra tarsi būdas e, priversti kitas valstybės vadovautis tokiais pats standartais kaip mes. Manau, kad pana Šulcis būtent tą ir norėjo pasakyti. Ir kadėja tą patvirtino. Kristina, tu labai teisingai pasakėjai ir aš sutinku su viskuo, ką tu minėjai. Tik čia susirinkusiems pabrėžčiau, kad kartu su Kristina kalbėjomės dėl, su Paskaliu Lamy E, pasaulio sveikatos organizacijos ministrų susitikime ir sakėme, kad reikia peržiūrėti PSO ir jos reglamentą, nes iš tiesų tas reglamentas turėtų būti jau reformuotas. Jūs visiškai teisingai pastebėjote. Kevinai, didžioji dalis e, tavo išsakytų minčių man yra priimtinos. Aš Nesutinku vis tik tai su tų apibendrintų NTB taikymu. Aš nemanau, kad būtinai jie yra naudingi žmogaus apsaugai. E, žinoma, visada yra galvojama apie žmogaus veikatą ir gerovę, bet reikėtų galvoti apie e, racionales priežastis, be reikalo nekurti netarifinių barjerų. E, pramonėje, pavyzdžiui, avalinės pramonėje esame matę, kad kliūtis keliamos be reikalo ir dėl to mūsų pramoninkai kenčia. Jeigu e, reikia pagaminti batus, e, e, reikalant mažesnės kainos negu kainuoja oda, tai natūraliai mūsų reik, sukūrėme reikalavimai yra netarifiniai barjerai. Čia Europos komisija yra labai aiškiai išformulavusi mintis. Yra konkrečių atvejų, kai NTB pasiteisina, bet labai dažnai jie nepasiteisina. Uh, Aš galiu pasakyti, kad man iš visiais nepatinka jos taikyti, bet kartais jų reikia, kaip sakiau, kartais dėl visuomenės veikatos ar kitų priežasčių. Tikiuosi, kad e, visą tai bus surašyta į e, pranešimą. Aš e, labai atsiprašau dėl laiko, ponas Karyfa tai kalbėjo, bet visi mes parlamente norim, kad būtų skirta daugiau laiko. Bet priežastis ta, kaip sakė Europos komisija, uh, E, šis pranešimas turi būti parengtas laiku, kad komisija galėtų jį atsižvelgti. Tai tik tai parodo, kokia svarbi yra parlamento nuomonė. Jeigu mes norime būti išgirsti, mes turime veikti laiku, nes praeitie yra daug kartų buvę tokių atvejų, kai komisija į mus nekreipė dėmesio. O dabar e, tai e, tik atspindi, kad e, mes realią įtaką galim padaryti. Aš tikiuosi, kad pakeitimai bus pateikti laiku. E, pirmininkas paskelbs konkrečias datas, protokole tai bus parašyta ir mes labai norėtume, kad pranešimas būtų patvirtintas gruožio mėnesio plenarinėme posėdėje, o gal net anksčiau. Labai ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas 23 rugsėjo, rytoj, 18 valanda. Pranešimas patvirtintas komitete turėtų būti spalio 11 dieną. Dešimtas punktas. Nuomonė, kurią renkime AFET komitetui. AFET komitetas yra atsakingas rengiant rekomendacijas tarybai, komisijai ir ES išorės veiksmų tarnybai dėl e, ES ir Ukrainos asociacijos sutarties dėrybų. Mes nusprendėme, e, kad tokia nuomonė iš mūsų komiteto yra reikalinga. Nuomonės referentas Pavelas Zaleckis, Zalevskis, jis yra salėje, todėl suteikiu žodį jam. Yes. Okay. Much, uh, uh... Labai ačiū pirmininkė. Kalbėsiu lenkiškai. To jest nasza druga. Tai yra antras susitarimo dėl laisvosios prekybos su Ukraina svarstymas. Visi suprantame, suvokiamą šio susitarimo svorį, nes juo siekiama ne tik atverti uh, Ukrainos rinką ES prekiams ir atvirkščiai, tačiau apskritai siekiama integruoti ES ir Ukrainos ūkio struktūras, perkelti ES veikiančius standartus į Ukrainą, o tai paskatintų labai smarkiai Ukrainą modernizuotis. Šis susitarimas yra nedaloma draugystės e, sutarties e, sudėdamoji dalis. Taip yra jis bent jau vertinamas. Šios dienos diskusijos vyksta ypatingu metu, nes rugsėjo 19 dieną, pirmadienį, prasidėjo naujas darybų etapas e, dėl laisvos prekybos susitarimo su Ukraina ir Šiuo metu norėčiau paklausti komisijos atstovo, kaip šios darybos vyksta. Gavome pakankamai e, teigiamos e, informacijos iš darybų užkulisių, tačiau taip pat e, girdėjome, kad esama tam tikrų techninio pabudžio problemų, kurio reikia spręsti. Tik noriu paklausti, ko komisija tikisi iš šio darybų raundo ir kokius klausimus dar reikės spręsti, kokias problemas reikės spręsti. Ir labai svarbu, kad e, šiuo metu vykstančiose diskusijose dėl e, draugystės sustarimo dalyvautų ne tik komisija Ukrainos e, vyriausybė ir parlamentas, tačiau taip pat ir Ukrainos pilietinė visuomenė. <clears throat> Todėl šios savaitės pradžioje, pirmadienį, antradienį lankiausi Ukrainoje ir daug e, susitikimų dalyvavau su verslo e, atstovais, taip pat plėtinės visuomenės institucijų atstovais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, nepriklausomais ekspertais dirbančiais e, Europos integracijos rytyje. Norėčiau pristatyti tam tikrus pasiūlymus, pamastymus, komentarus, komentarus, kuriuos išgirdau tose susitikimuose ir kuriems visiškai pritariu ir kuriuos vertinu kaip mano nuomonės projekto pakeitimus. Kaip žinote, kolegos, rytoj baigėsi galtinis terminas teikti pakeitimus. Labai svarbu, kad šis e, susitarimas taptų tam tikrų svarbių problemų esančių Ukrainoje sprendimo kontekstu. Pirmas klausimas susijęs su PVM gražinimu. Eksportuojant e, Ukrainoje pagamintus gaminius, Ukrainos vyriausybė e, bandė, tačiau dar ne visiškai spręsti šį klausimą. Kitas klausimas susijęs su e, muitinės procedūromis šiuo metu uh, ir <clears throat> padidinamas e, dirbtinai į Ukrainą įvežamų gaminių padidinama vertė, siekiant e, daugiau muito mokesčių surinkti, tai taip pat apsunkina tarpusavio santykius tarp Ukrainos ir ES. Kitas aspektas tai yra nusavybės ir investicijų apsauga daiktinio turto teisų, daiktinių turto nusavybės teisų apsauga ir kova su korupcija. Susitikimuose su nepriklausomais ekspertais, pilietinės visuomenės atstovais, taip pat ir verslo struktūrų atstovais. Visą laiką buvo keliamas e, vienas klausimas ir aš labai e, pritariu, kad šis klausimas būtų sprendžiamas komisijos struktūrose pagal Lisabono sutartį esama galimybės prieš ratifikuojant susitarimą pagal 217 straipsnio penktąją dalį <clears throat> taryba gali priimti sprendimą per darybininką, tai yra komisija, kad uh, E, susitarimo nuostatos būtų taikomos dar jam oficialiai ir neįsigaliojus. E, atrodo, kad pakankamai greitai baigsime dėrybas dėl laisvosios prekybos ir dėl draugystės susitarimo galėsime parafuoti gruodžio mėnesį per ES ir Ukrainos aukščiausio lygio sustikimą, kuris vyks Kijeve. Todėl labai svarbu kad komisija šioje srityje užsitikrintų parlamento stiprią paramą tarybos atžvilgių tam, kad e, šis susitarimas tokiu būdu būtų pradedamas įgyvendinti, nes tai yra labai svarbu atsižvelgiant į ES ekonominius interesus, nes e, dėl šios sutarties ES gauna tikrai labai didelės e, naudos, taip pat ir Ukraina turėtų nemažai naudos, galėdama pasinaudotis susitarimo nuostatomis nuo, jos parafavimo, nuo jo parafavimo momento. Kitas klausimas susijęs su <clears throat> ūkio problemomis ir kitais su Ukrainos įsipareigojimais, kurie yra e, užfiksuoti E, kitose dokumentuose dėl Ukrainos narystės Europos energetinėje bendryjoje. <clears throat> Ukraina įvykdė savo įsipareigojimus susijusius su e, pagrindinio Ukrainos naftos ir dujų koncerno naftogas e, reforma šešėlių daryboms dėl laisvosios prekybos iki šiol meta uh, tam tikras politis kontekstas, pavyzdžiui, ponios Julijos Timošenko areštas, tam tikri e, draugiški susitarimai, na ir e, Rusijos daromas spaudimas Ukrainai neprisijungti prie laisvosios prekybos erdvės su ES, o įstotų į muitų sąjungą su Rusija, Baltarusija ir Kazakstanu. Ir e, tokia yra oficiali pozicija e, Ukrainos verslininkų asociacijos, kuri man pateko į rankas ir oficiali e, viešo ekspertų komiteto pozicija, komiteto, kuris dirba integracijos ES srityje, nevyriausybinio organizacijų, pilietinės visuomenės atstovai taip pat e, vienareikšmiškai vertina šį susitarimą ne kaip susitarimą tarp e, Europos komisijos ir Ukrainos vyriausybės, bet e, kaip susitarimą, kuris turės didelį poveikį, teigiamą poveikį Ukrainos gyventojų gyvenimo kokybei E, plėtojant e, prekybinius tarpusavio santykius. E, asmenys, su kuriais kalbėjausi, laikosi nuomonės, kad neverta ir nereikėtų politizuoti šio susitarimo, reikėtų greičiau baigti dėl jos dėrybas ir pradėti parafuoti ir pradėti įgyvendinti. Susitarimas dėl laisvosios prekybos leistų <clears throat> sukurti geresnės, sudaryti geresnės sąlygas, plėtoti e, taip pat ir ekonominius santykius tarp Ukrainos bei Rusijos. <clears throat> Tiek būtų mano pastebėjimų ir minčių, nekantrai laukiu jūsų komentarų ir nuomonių. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Um, uh, of course, every... Tokie buvo svarbiausi klausimai, paskui išklausysim kolegų komentarus. Bet dabar turime eiti priekį, nes dar mūsų daugas laukia. Kitas pranešėjas, ponas Kutaš iš socialdemokratų frakcijos. Mulțumesc, domnule președinte. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ES ir Ukrainos asociacijos sutartis sutvirtins politinius santykius ir ekonominę integraciją tarp partnerių. Europos Sąjunga e, žino, kad Ukraina įstojo į pasaulio priekybos organizaciją 2008 metais, todėl dabar diskusijos tarp es ir Ukrainos gerokai palengvėjo. Tačiau šioje srityje Ukraina Tačiau, e, kai kalbam apie priekybą, Ukraina čia įgauna vis didesnę reikšmę. Bendradarbiavimas ekonomikos, priekybos, energetikos, saugumo, vizų klausimais yra aptarti pono Zaleckio, todėl aš norėčiau jį pasveikinti parengus tokį pranešimą. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti energijos saugumui Ukraina yra tranzitinė valstybė, mm, persiunčianti Rusijos dujas. Ir kaip žinote, 2009 metais e, dėl dujų krizės nukentėjo Europos vartotojai. Deja, ES politika e, dabar nebėra taikoma energetikai nes e, palaikant santykius su Ukraina daugiau yra keliami politiniai tikslai. Dėl to e, sunku pasinaudoti išoriniais dujų ištekliais ir čia Ukraina galėtų būti gera partnerė. Manau, kad reikėtų parengti problemas, e, išspręsti problemas susijusius su Ukrainos įstatymais. Ten nepakanka įstatymų naftos ir dujų verslų reguliuoti licencijų išdavimas turėtų būti skaidresnis. Mano nuomonė, Ukraina yra daug padariusi, kad prieartėtų prie ES, tą patvirtino ir Ukrainos ministro pirmininko rūpiučio mėnesį paskelbtas pareiškimas. Jis e, pasisakė už tokios asociacijos sutarties su ES perspektyvą, nes e, tai būtų nenaudinga muitų sąjungai planuojamai su Rusija. E, apsu, pažanga yra reikalinga tokiuose srityse kaip žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, e, darbo sąlygos, e, padaraus darbo sąlygų užtikrinimas, diskriminavimo panaikinimas ir lyčių lygybės užtikrinimas. Aš teiksiu pakeitimų, dėje laiko liko nedaug ir aš tikiuosi, kad iki šios diskusijos pabaigos mes parengsime tinkamą nuomonę. Quests, uh, Ačiū. Turime keletą norinčių pasisakyti, bet laiko labai nedaug. Dabar todėl griežtai prašau kalbėti neilgiau kaip tris minutės. Ponas Kaspari. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Pranešėjai už tai, kad e, taip intensyviai domėsi šiais klausimais. Manau, kad e, nėra labai savai nesprandamas dalykas, kad šio komiteto pranešėjas reguliariai vyktų į valstybę partnerę ir pristatytų jai mūsų pozicijas. Už tai tikrai noriu padėkoti tiek nuomonės projekte, tiek jo pristatymė šiandien mums paaiškėjo, kad e, čia kalba eina apie laisvos prekybos susitarimo sudarimą. Nors prieš kelias savaitės e, kilo pavojus, kad e, po šio susitarimo ratais gali patekti demokratijos padėties Ukrainoje klausimai, tačiau nepaisant to noriu padėkoti pranešėjui, kad Taip nėra, kad nepamirštami šie klausimai, taip pat e, nepamirštamos ir eksporto rinkliavos arba dirbtinas e, prekių vertės didinimo klausimai. Taigi e, turime aiškiai suvokti padarytą pažangą, tačiau taip pat ir pripažinti, kad reikia dar kai kuris klausimas įspręsti. Tikiuosi, kad Timošenko klausimas dėrybose dėl susitarimo taip pat atsispindės, tačiau taip pat neturėtų būti Neturėtų vykti viskas automatiškai, kad išsprendus Timošenkos klausimą e, būtų uždegta žalia šviesa šio e, susitarimo sudarimui, todėl aš manau, kad reikėtų rimtai e, išnagrinėti ir išanalizuoti dėrybų dėl šio susitarimo rezultatus. Pirmininkas, ačiū. kalbėti trumpai. Helmut Scholz dabar kalbės, guvė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Taip pat svarbus darbo tvarkės punktas. Noriu padėkoti pranešėjų už nuomonės projektą, už jo išsakytas mintis susijusias su būtent prekybos ramščių šiame asociacijos susitarime. Nu, kad sugebėsime sustarti dėl bendrosios pozicijos e, susijusios su ateities tarpusavio santykiais tarp ES ir Ukrainos. Tris pastabas turėčiau. Manau, kad nuomonėje reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į tai, kad uh, rengiamas laisvos prekybos susitarimas bus e, nedaloma asociacijos e, susitarimo dalimi ir e, todėl reikia iš anksto užkirsti kelią bet kokioms spekulacijoms susijusiams su galimybė atskirai traktuoti šios du susitarimus. Tai turint omenyje peršasi išvada, kad žinant, jog 80 procentų visų teisės nuostatų ES teisinė greitų laikų gali būti perkeliami ir gyvendinami Ukrainoje, nes dėl to yra deramasi, tai turime suvokti, e, kokius iššūkius e, tai e, Ukrainai reiškia ir mums e, reikia suvokti savo atsakomybę už ilgalaikį e, Ukrainos ekonomikos vystimas ir stabilumą. Jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad Ukraina yra patekusi į sudėtingą padėtį siekdama įgyvendinti šios teisės aktus. E, todėl vykdydami ekonominį bendradarbiavimą turime įnešti savo indėlį užkirtant kelią Ukrainos politinių procesų destabilizavimui. Noriu paklausti, dėl to, ar e, numatytas tvarkaraštis yra realus, e, mes minėjome, kad dar prieš oficialiai įsigaliojant tam tikriems sustarimus norėtume, kad būtų pradedami pradedamos taikyti jo nuostatos, todėl turime derinti savo poziciją šiuo klausimu su taryba ir komisija. Uh, E, todėl aš pateiksiu dar kai kuriuos pakeitimų pasiūlymus, kad būtų galima galbūt šiek tiek grįžčiau arba e, tiksliau e, kai kurios nuomonės pasiūlymus formuluoti. Ačiū. Ponas Latfelder. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau sutelkti savo dėmesį į prekybos klausimus. Turime elgtis apdairiai. Ukraina yra, turi didelį žemės ūkį, ribojasi su daugeliu šalių. Tai reiškia, kad e, <clears throat> prekyba su Ukraina gali vykti pakankamai sklandžiai ir e, bet kokios prekybos lengvatos teikiamos Ukrainai darys didelę įtaką ES žemės ūkio produktų gamintojams. Ukraina dažnai per daug reikalaudavo žemės ūkio srityje arba prekyboje srityje žemės ūkio produktais, pavyzdžiui, kalbant apie prekybą kviečiais ir Ukrainos taikomas priemonės šioje srityje. E, gali stikti taip, kad e, imtų labai smarkiai sviruoti javų, kviečių kainos e, dėl šio laisvos prekybos susitarimo su Ukraina. Kita svarbi tema yra cukrus. Jeigu taikytume lengvatas cukrui arba e, produktams, kuriuose, kurios gaminant daug cukraus naudojama, tai e, galėtų kilti grėsmė, kad cukraus gaminiai iš trečiųjų šalių e, per Ukrainą patektų į ES rinkas. Dėl to taip pat nukentėtų ES cukraus rinkos stabilumas, o jis ir šiuo metu nėra labai tvirtas. Gyvūnų gerovė <clears throat> yra kitas rytis. ES, pavyzdžiui, vištų e, dedeklių laikymo sąlygas yra smarkiai pagerinusi, tuo tarpu Ukrainoje gyvūnų gerovė yra visiškai nesirūpinama. Tai reiškia, kad ES būtų galima iš Ukrainos importuoti e, į gyvūnų gerovę, nesilaikant gyvūnų gerovės nuostatų e, sudėtus kiaušinius, dėl to nukentėtų e, ES paukštynų konkurencingumas, todėl reikėt, turėtume reikalauti iš Ukrainos taikytus pačius standartus ir priemonės arba e, laikyti atitinkamus gaminius ypač jautriais pirmininkas. Labai ačiū. Aldės frakcijos vardu dabar kalbės e, Silvana Kochmerin. Norėčiau padėkoti e, pranešėjui už pasirinktą požiūrį tikrai negalime, nėra labai daug ko pridurti, reikia tik tai įvertinti jūsų nuveiktą darbą. ES asociacijos ir laisvos prekybos susitarimai yra labai svarbus su Ukraina, nes tai yra mūsų kaiminė ir galima įvertinti kaip tam tikrą iššūkį, kaip šalį, kurią norėtume priartinti prie ES e, ekonominė nauda iš šių sustarimų akivaizdi abiems šalims. Tai būtų įdomu išgirsti iš komisijos, ar buvo padaryta pasiekta pažanga dėl klausimų, kurių kilo nesutarimų. Jūs kalbėjote tačiau apie Ukrainos restruktūrizavimą ir modernizavimą. Manau, kad e, čia reiktų užtikrinti e, pakankamai strapę politinę pusiausvyrą, svarstant demokratijos, ES vertybių klausimus, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus ir taip pat nepamiršti Ukrainos ir Rusijos tarpusavio santykių, kurie Ukrainai ir toliau lieka svarbių klausimų. Taigi kyla klausimas, ar e, galėsime laikytis nustatyto laiko grafiko E, nes prisimenant e, ankstesnių metų žiemas ir jų metu e, kildavusias problemas, manau, kad būtų gerai iki rugsėjo pabaigos pasiekti apčiopiamos pažangos per likusias savaitės. Dabar pereisiu prie vokiečių kalbos, nes noriu sureaguoti pano Kasparo pasisakymą, pritariu jo mintims. E, dėl to, kad reikia stebėti įvykius ir e, nagrinėjimas teisinės bylas Ukraina, tačiau čia taip pat turime užtikrinti deramą pusiausvyrą ir manau, kad pranešėjas tikrai nuosekliai sugebės tą padaryti ir e, galėsime pakankamai greitai patvirtinti išvadas ir vėl pradėti šioje srityje darbus mūsų parlamente. Pirmkas, ačiū mažos komisijai pristatyti dėrybų e, eigą panas Filipė Kuison. Ačiū, pirmininkė, nekartosiu tą, to, ką sakė kolegos ir panas Zaleski. Manau, kad e, visi pritarėme tai analizai ir tiems teiginiams, kurie buvo pristatyti. Uh, Tik keli tokie pastebėjimai. Pone Zaleski, visiškai sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte, išskyrus vieną elementą, nedidelį element, elementą, dėl to, kaip mes, mes galime parafuoti sutarimą, mes negalime pasirašyti, bet politiškai, aišku, tai būtų toks tikslas gruodžio mėnesį, mm, taip pat ir asociacijos sutarimų rėmose daugiau aš viskuo sutinku dėl um, tos sąveikos su E, ryšių su laisvos priekybos nuostomis ir taip toliau. Dabar dėl to, kas jau du kartus paminėta buvo, e, energetika. Gal labai trumpai priminsiu to, tai, kas įvyko vakar. Priekybos Komisaras labai aiškiai pasakė mm, viceministrui, kad negali būti sutarimo su Ukraina, jei nebus energetikos skyriaus, kuris būtent leistų išvengti tos krizės, kokią mes patyrėme prieš dviejus metus. Tai yra visiškai aišku ir turiu pasakyti, kad Ukrainos pusė sutinka su tuo. Taigi mes galime siekti sutarimo šią klausimą. Dabar dėl Rusijos. Uh, ir šios sutarimo geostrateginių aspektų. Mes visi, aišku, turime tai omenyje ir Ukrainos parlamentas mm, gegužė prieėmė sutarimą. Aišku, visų pirma, ir, ir viskas aišku, mums tai yra labai gerai, prezidentas Janukovičius laiką tai kartoja, sutarimai su ES viskas aišku. Dabar dėl pačių dėrybų, kaip aš jau sakiau, buvo ministrų sutikimas tarp, um, tarp Gucht um, priekybos komisaro ir Žemės ūkio uh, komisaro ir viceministro Kluef. Tas susitikimas davė labai pozityvių rezultatų, ypač um, dėl to, pavyzdžiui, kad Ukrainos pusė sutiko atsižvelgti į tai, kas mums yra tos raudonosios linijos. Kaip jūs žinote, yra tam tikrų esminių dalykų dėrybose. Būtent pabrėžiau energetiką, energetikos skyrius dėl energetikos klausimų, toliau žemės ūkio klausimai, pavyzdžiui, dėl cukraus buvo klausimai keliami, mes reikalavome koncesijų, ir dėl to, ką parlamentaras pasakė, būtent ta karuselinė um, priekyba, cukrus iš Ukrainos, kur atvažiuoja, paskui toliau karuselė juda, e, tai vėlgi siekiame sutarimo toliau dėl um, pramonės e, klausimų ir Ukrai, iš Ukrainos siekiame liberalizuoti e, jų poziciją dėl e, automobilių. Taigi, iš tikrųjų, noriu pabrėžti, kad vakar buvo labai um, pozityvus susitikimas, buvo tie klausimai iš, labai pozityviai aptarti abiejų pusių ir laukiame sutarimo iki metų pabaigos. Labai ačiū už tokios teigiamas žinias, panas Zalevski, užbaigimui. Poviem na kilka Ačiū, pana pirmininkė, jeigu galima atsakysiu į kelis užduotus klausimus. Paskutas atkreipė dėmesį į tai, kad Ugrai, Ukraina e, yra PPO narė, tai buvo pirmasis žingsnis ekonomikos struktūrų liberalizavimo link sąlygos, kuriomis Ukraina įstojo į PPO, sudarė pakankamai e, laisvas galimybės e, patekti į Ukrainos rinką. Dabar tas galimybės dar labiau didiname su skaidrumu tiksliau Ukrainos valdžios e, struktūrų veiklos skaidrumo klausimas yra labai svarbus ir reaguojant į pono Kasparį pasisakymą į ponios Kochmerin mintis. E, šis klausimas taip pat susijęs su piliečių teisėmis, piliečių teisų pagarba piliečių teisėms, e, kur nebuvo demonstruojama ponios Timošenko atveju, labai svarbus klausimas plėtojant e, verslo tarpusavio sąsajas, tai ne tik politiniai aspektai, tai taip pat ir e, ūkinių santykių aspektai. Ir Europos parlamentas ir Europos Sąjunga turėtų dėti pastangas šioje srityje, kurie kolegos minėjo dujų tranzito aspektą. Džiaugiuosi komisijos atstovo teiginiu kad e, e, e, suteiktos, suteikiamos garantijos dėl Rusijos dujų tranzito į vakarų Europą, tai yra ta raudonoji linija, kurios negalime peržengti. Manau, kad ta pozicija yra patvirtinta atsižvelgiant į ankstesnius įvykius. Ir e, mūsų siekis sukurti tam tikrą moralinės sąsąją tarp Ukrainos ir ES, tai tikrą moralinį ryšį. <clears throat> tai e, daroma todėl, kad Rusija labai dažnai buvo, labai dažnai pasitelkdavo tokią e, priemonę atgrasančią e, Ukrainos artėjimą su Europos Sąjunga, būtent pasitelkdama dujas, naudodamasi dujų e, tiekimu. Todėl manau, kad e, šis susitarimas padėtų Ukrainai taikyti tos pačius standartus, perkant dujas iš Rusijos, taip pat ir nustatant jų kainas, kurios šiuo metu yra e, didesnės nei kai kuriams Europos valstybėms parduodamos dujų kainos. ir komisija galėtų, jeigu Ukraina pageidautų, padėti Ukrainai taip pat šioje srityje normalizuoti santykius su Rusija, importuojant iš jos gamtinės dujas. Kitas klausimas, jį kėlė ponas Šulc, patiria labai svarbus, tai yra gebėjimas perkelti ES teisės aktus, juos įgyvendinti. Klausimas susijęs ne tik su e, gebėjimu susitarti dėl sutarties, tačiau ir dėl jos nuostatų gyvendinimo. Čia mūsų patirtis nėra pati geriausia, nes labai dažnai Ukraina pasirašydavo įvairius susitarimus, e, skelbdavo deklaracijas, tačiau po to labai ilgai įgyvendindavo jų nuostatus. Šiandien yra labai svarbu klausti Ukrainos iš karto, kaip jie ketina nuostatas įgyveninti, kaip ketina koordinuoti valstybės valdymo struktūrų reformas šiuo metu. Ukraina neveikia joks Europos integracijos komitetas, kuris veikia Lenkijoje kitose valstybėse ir e, kuris rūpindavosi ES teisino perkelimo klausimais. Taip pat Ukrainos e, biudžete nenumatomi asignavimai, nenumatomos lėšos, kad kitais metais e, būtų galima šios nuostatas perkelti į Ukrainos teisės aktus. Aš esu įstikinęs, kad greitai baigsime dėrybas, tačiau turime jau iš anksto galvoti apie kitus žingsnius. Tai yra E, laikiną šio sustarimo įgaliojimo galimybę ir e, sustarimo nuostatų įgyvendinimą Ukrainoje. Kolega iš Vengrijos atkreipė dėmesį į žemės ūkį. Tai yra labai svarbis rytis ir čia galime išvelgti interesų konfliktą iš e, prekybininkų ES, kurie norėtų uh, čia atsiriekti didesnį pirago gabalą ir tarp žemės ūkio e, produktų gamintojų. Manau, kad komisija turėtų ieškoti čia visiems priimtino kompromiso, nes Ukraina yra valstybė, kuri gali e, labiausiai pasaulyje padidinti žemės ūkio produktų gamybos apimtis ir šiuo metu uh, atsižvelgdami į apsirūpinimo maistu padėti pasaulyje, turime pripažinti Ukrainai e, tinkama, e, tenkantį labai svarbu vaidmenį, nes e, Ukraina šiuo metu prisima įsipareigojimų žemės ūkio gamybos srityje taikyti europinius standartus tam, kad žemės ūkio gaminių kokybė pagerėtų ir galėtų tiekti Ukrainai pasaulio rinkai e, geresnės kokybės maistą. Pastinis klausimas šis ponės Timošenko atveju, jau jo ir baigsiu savo pasisakymu. Šį klausimą būtina išspręsti. Ta, Europos pozicija, ES pozicija čia yra labai aiški. Tikimės, kad klausimas bus išspręstas per artimiausias savaitės. Labai ačiū. Uh, uh, Ačiū. Nuomonės projektą turite savo aplankose. O terminas pakeitimams rytoj 6 vakaro. Ačiū. Turime labai sparčiai dėti į priekį. Du klausimai dar liko, kad galėtumėm pasikeisti nuomonėmis dėl 13 punkto, kuriam reikės daugiau laiko. Taigi, prašau Labai trumpai dėl kitų dviejų klausimų. Vienuoliktas punktas - rekomendacija. Nuomonė vėlgi afetui. Rekomendacijos taryba komisijai ir e, šios veiksmų tarybai dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo. Lygiai grečiai su Ukraina svarstame šį klausimą. nuomonės projektą svarstome, nuomonės projektą turite savo plankuose. Ir kadangi pranešėjos nėra salėje, tai gal panas Kaspari, ne, jūs? Ja, pavaduos kitas EPP narys. Uh, Mrs. Andrikienė, as you mentioned. Ačiū pirmininkė, kaip jūs sakėte, ponia Andrikinė negalėjo dalyvauti posėdėje, o ponas Kasparė irgi turėjo uh, į, į, skubiai išeiti, taigi aš turėsiu persekti pagrindinės mintis ir kalbėsiu labai trumpai, kaip jūs ir pageidavote. Visi žinome, kad Gruzija yra labai svarbi partnerė šiame regione. Manau, kad ši šalis padarė didžiausią pažangą judant link demokratijos ir atviros visuomenės. Ir žinome, jog ES Gruzijai yra pagrindinė priekybos partneriai, taigi ES jiems yra labai svarbi, tad ir jiems labai svarbu ir mums labai svarbu, kad jie išliktų e, tame pačiame kelyje ir judėtų tuo pačiu greičiu. Es ir Gruzija jau turi partnerystės bedarbiajimo susitarimą iš 99 metų Liepos, mm, taip pat yra sudarytas dvišalis asociacijos susitarimas kuris yra um, plačios laisvos priekybos sutarties e, sudedamasis elementas. Ta, susita, ta sutartis yra labai svarbi Gruzijai, kad ji galėtų plėtoti e, savo priekybinius santykius Europos Sąjungą. Deja, um, kol kas nėra daug padaryta pažangos. Visos dėrybos dėl šios plačios visos prekybos sutarties prasidėjo daugiau kaip prieš metus, tačiau, kaip sakiau, iki šiol nėra padarytos jokios pažangos apčiuopamos. Taigi, ponė Andrikė nelabai tikisi, kad iki kito karto uh, rugsėjį galbūt ji jau galės apie kažką jums pranešti naujo, galbūt kažkas jau bus padaryta, tačiau ji labai nori, labai siekia, kad tas visapusiškas visos priekybos sutarimas su Gruzija tikrai judėtų į priekį, nes tai yra labai svarbu Europos Sąjungai, Europos parlamentui juk tai parodys, kiek patikimi yra mūsų įsipareigojimai mūsų rytų kaiminėms, nežiūrint visų tų konfliktų Gruzijai, tai yra valstybė, kur piliečiai tikrai gali džiaugtis plačiausiamis laisvėmis ir teisėmis ir tikrai jie, sąžiningai vertinant, nusipelno ES visų, viso palaikymo. Kuteš. Labai spaudžia bus laikas, taigi e, dvi minutės nedaugiau prašom. Ehm, Priminkė, labai kal trumpai kalbėsiu. Kaip ir kalbant apie Ukrainą, galima pasakyti, jo Gruzija yra labai svarbi ES partnerė. Manau, kad reikia paminėti ir mūsų strateginius interesus tame regione. Tai yra mums labai svarbu, kad Gruzija klestėtų ir e, tas susitarimas parodytų, kad abi pusės yra tikrai įsipareigosius gilinti savo santykius. Manau, Gruzija žengia reik... E, gerų kelių, tačiau aišku, reikėtų dar padaryti daugiau pažangos įgyveninant ES reikalavimus. Aš čia kalbėčiau apie e, techninės kliūtis priekybai, fitosanitarnės priemonės, taip pat intelektinę nuosavybę. Um, manau, kad Gruzija turi skirti pakankamus finansinius išteklius tam, kad galėtų tęsti savo teisėkurnės ir institucinės reformas tam, kad prisitaikytų prie visų reikalavimų keliamų visapusiškam laisvos prekybos sutarimui. Taip pat jį turi suderinti, kad jos institucijos atitiktų visus reikalavimus, kad būtų taikomi aukščiausiai kokybės reikalavimai jos produkcijai. Mm, aš mm, savo pakeitimais taip pat pabrėšiu laisvos prekybos svarbą, tvaraus augimo svarbą, žmogaus teisų gynimo, geros valdysenos svarbą, kad visa tai turi būti akcentuojama e, dėrybose dėl asociacijos sutarties. Muskardinį. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad visoms dabar nepriklausomoms valstybėms, kurios kažkada buvo Tarybų sąjungoje ir kurios turėjo gyventi tokiu būdu, kai buvo primesta Tarybų sąjungos, e, aišku, yra to, tos valstybės mums labai svarbios, bet aišku, yra labai svarbių klausimų, kurie turi būti išspręsti, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio produkcijos kad mes būtumėm garantuoti, kad, pavyzdžiui, garantuoti, kad tikrai nebus netinkamai elgiamasi su toksiškomis atliekomis, kad nebus brandalinių bandymų atliekama jų teritorijose, kad brandalinės atliekos nebus kaupiamos kažkur netoli. Mm jeigu tos valstybės išspręstų tokius klausimus, mes galėtumėm greičiau patvirtinti tokias sutartis. Be to ir tos valstybės ten sutvarkysios galėtų po to tą žemę tinkamai panaudoti. Juk mes nenorime po keliarių metų susidurti su tokia problema, apie kurią nieko nežinojome iki tol ir kuri būtų tikrai labai pavojinga ir mums, ir tai valstybei, kur mm, ta problema yra iš kilusi ir, ir kur auginama ta žemės ūkio produkcija, kuri paskui parduodama ir pas mus ir kitur. Kalbėsiu dar trumpiau nei dėl Ukrainos. Aš vėlgi čia pritariu tam, ką gerbiami parlamentarai pasakė. Um, kėli gal tokie faktiniai elementai dėl tų pasiūlymų, um, kurios Mm, pateikė pranešėja. Aišku, aš galėsiu vėliau apie tai pranešti plačiau. Dabar dėl um, laisvos priekybos sutarties su Gruzija, kaip ir dėl Ukrainos, manau, mes visi sutikime sutinkame, jog yra visa e, reformų darbo atverkė, kurią turi įvykdyti tos valstybės ir kai tikiuosi bus pakankamai pažengusios į priekį, aišku, mes e, savo dėrybose atitinkamai tai atsižvelgsime dėl laisvos priekybos e, sutarties. Kaip ponas Šols aiškiai pasakė dėl Ukrainos, tai čia tas pat, tai yra bendrijos teisynas, kuris turi būti perimtas, kadangi mes kalbame būtent apie šią sritį ir rytų. La, E, kaiminystės vadovų sutikimo e, siūlyčiau sekti kitą savaitę čia tarp ES ir šešių partnerių. Taip pat ir Gruzijos e, vyks susitikimas ir mes aiškiai matysime, ar Gruzija tikrai yra pasirengusi, ar įgyvendino visas tas reformas, kurių mes norėjome iš jų, ar, ar jinai yra pasirengusi viską padaryti. Tai tuomet, aišku, kitą mėnesį iš karto darybos pajudės į priekį. Ačiū dabar gal galutiniai pranešėjos vardu pastebėjimai. Labai trumpai, kalbėdamas aš e, tikrai džiaugiausi girdėdamas jūsų komentarų, bet kiek aš žinau, e, ponė Andrikinė tikrai sutiktų su pirmuoju pasisakusiuju, nes e, Gruzijoje yra sukurtos visos reikalingos techninės sąlygos tenkinant šio sustarimo reikalavimus ir aš sutinku su ponė Muskardini, visa reikalinga kontrolė e, turi būti vykdoma ir turime deramai pasverti pažangą, kuri buvo padaryta Gruzijoje per pasarosius metus. Įsivaizduoju, kad jokių sunkumų atliekant tokį darbą Gruzijoje neiškiltų ir mes e, galėtume pasiekti deramos pažangos ir sudarytume šį svarbų Gruzijai susitarimą. And, uh... Ačiū. E, pranešimo projektą turime. Pakeitimų pateikimo terminas rytoj 18 valanda. 12 punktas - muitinių modernizacija. Imko komiteto nuomonė. Vidaus rinkos komitetas e, rengia pranešimą, o mes tik teigiame nuomonę. Nuomonė jums išdalinta mūsų pra, nuomonės referentė, ponė Muskardinė. E Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu glaustai aptarti. <clears throat> Žinia, apie tai jau kalbėjome komitete anksčiau. Ir tiesą sakant, e, dalyvaujant ir po komisarui Dekucht tas klausimas buvo aptartas. Iš esmės nepamirškime, kad rengiame tik nuomonę. Svarbu nuomonėje vis tik aiškiai pasakyti, kad muitinės yra prie ES išorinių sienų. Todėl jos um, tarnauja kaip barjeras apsaugantis vartotojus nuo suklastotų prekių, kurios patenka į ES. Dėl to svarbu muitinės valdyti nuosekliai. Kitaip konkurencingumas ES e, priekybai būtų. E, konkurencingumas priekyboje priklausytų nuo skirtingų valstybių narių muitinių sistemų. Pateiksiu pavyzdį. Kartais vienoje ar kitoje valstybėje e, yra nustatomas skirtingas PVM skirtingoms prekėms. Ir yra valstybių, kurios sako, kad ES visuomet stengsis pasirinkti pigiausią sprendimą. Nors dėl to gali ir sumažėti kontrolės lygmuo. Gali būti, kad ES piliečiams bus parduodamos prekės, kurios patenka į Europos rinkas E, nepakankamai deramai jas patikrinus. Todėl ir kalbu apie nuoseklumą reguliuojant muitinių darbą. ES valstybės narės muitų sistemas turi stengtis suderinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi vienodai, nuosekliai. Be to turi būti e, užtikrinama pagarba vartotojams. Be abejo, Yra ir tokių daugia šalių susitarimų, e, kurie yra svarbus. Toliau ponia Andrėš no. iš socialdemokratų frakcijos. Pirmininkė, aš nekalbėsiu dviejų minučių. Vietoj pono sustą atėjau, į kurį šiandien negalėjo ateiti ir aš perskaitysiu, ką jis man liepė pasakyti. Visų pirma, atsiprašau, kad nedalyvauju ir sveikinu ponę Muskardinį parengus tokią nuomonę. Tema nepaprastai svarbi ir mes teikiame nuomonę IMKO komitetui. 2008 metais bendrijos muitų kodekso atnaujintas variantas buvo patvirtintas. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau, nes jūsų neįmanoma išversti. Hablar un poquito vale. despacio para que la... Muy bien. Jei galėtume šiek tiek palėtinti, sulėtinti, būtų gerokai geriau. Neseniai ženkliai padidėjo tarptautinės prekybos mastai. Dėl to muitinių reikšmė ES išaugo. Tai būtina tam, kad užtikrintume sienų apsaugą, kad ES nepatektų nelegalius ir pavojingos prekes, kurios gali būti kenksmingos mūsų piliečiams ir kurios gali neleisti apsaugoti intelektinės nusavybės teisių. Pirmininkė, aš pritariu daugumą pranešėjus idėjų ir pasiūlymų. Mums reikia dar veiksmingesnių muitinių, mums reikia sumažinti bereikalingos biurokratijos mastus, bet išlaikyti tokį patį saugumo lygmenį. Reikėtų suvienodinti nacionalinės e, statymus ir standartus, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinta vienoda muitinės patikros kokybė. Be abejo, muitinės procedūras taip pat reikėtų e, atnaujinti, pasinaudojant naujausiamis šio laikinėmis technologijomis. Vadinasi, ES reikės investuoti, kaip ir valstybėms narėms, Šioje srityje reikėtų skatinti ir tarptautinį bendradarbiavimą, todėl Turime užtikrinti daugiau dvišalių santykių su pagrindiniais priekybos partneriais. Glaudžiau ir aktyviau reikėtų dirbti ir daugia šalėje rinkoje, turiu galvoje pasaulio priekybos organizaciją ir pasaulinio mūtų organizaciją, kad tarptautinė priekyba vyktų lengviau. Aš e, mielai e, Mm, džiaugiu, mielai dirbau, bendradarbiavau su pranešėjai ir kitais šešėliniais pranešėjais ir aš tikiuosi, kad galutinis seksas bus atvirtintas. In... Silvana Kochmerin. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už visapusišką e, pranešimo tekstą. Neturiu daug ko pridurti galbūt e, du aspektus pasiūlyčiau, kuriuos e, veikiausiai norėčiau taip pat ir teikti kaip savo pakeitimus. Taigi, e, viena vertus, kai kuriuose valstybėse narėse taikomas atsisakymas žodžių pildyti muito deklaracijas. Aš šiuo klausimu jau pasikeičiau raštais su komisija su IMKO komitetu. Manau, kad e, panašia metu rašte pateikiami pavyzdžiai nėra labai e, įtikinami, nes jie taikomi ne tik e, verslo įmonių, tačiau ir privatiems įvežimams ir būtent tuo jisai grindžia atsisakymą pildyti žodžių mūtinės deklaracijas, manau, kad turėtume jas išlaikyti, nes tai nėra patenk, pakankamai tikinamas argumentas. Tai būtų pirmasis pavyzdys. Antrasis aspektas susijęs su nuolat e, svarstoma tema dėl tam tikrų sąrašų taisyklių, e, pagal kurias yra nustatoma gaminių kilmė. Komisijos e, projekte akte bandoma kvestionuoti taip pat ir šią tvarką. Man e, toks e, pasiūlymas nėra priimtinas ir aš norėjau iš anksto pranešti kolegai, kad teiksiu savo atitinkamas pataisus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas e, Garavė, mokesčių generalinio direktorato atstovas iš komisijos. Ačiū. Pirmiausia, komisija noriu padėkoti jūsų komitetui, pranešėjai ir komitetų pirmininkui už tai, kad buvo tai prisidėta šio pranešim, prie šio pranešimo rengimo. Komisija džiaugiasi, kad jūsų komiteto nariai pripažįsta mūtinio atliekamą gyvybiškai svarbų vaidmenį formuojant visuomenę, palengvinant teisėtą priekybą. Tai yra nepaprastai svarbus ekonomikos augimo veiksnys. Kaip pranešėjai teisingai pastebėjo, muitinės vis labiau e, griežtesnės taiko priemonės prie sienų, kad e, užkirsta būtų grėsmė e, e, sveikatai, saugumui ir aplinkai. Taip pat muitinė ženkliai prisideda prie ekonomikos, e, pavyzdžiui, užtikrindamas intelektinės nusavybės teisų taikymą. Muitinės e, e užima ypatingą vietą e, įgyvendinant e, šiuos uždavinius, nes būtent jos kontroliuoja prekių srautus. Europos komisija supranta, kad kai kurios teisės aktus reikia modernizuoti, užtikrinant paprastesnį, aiškesnį ir geresnį e, mūtinių kodeksų gyvendinimą ir e, elektroninių mūtinių sprendimą. Kaip jau buvo pasakyta, mūtinių kodeksas dar ne visiškai gyvendintas. Europos parlamentas E, tuo požiūriu jau yra informuotas. Taip pat ir inta pirmininkui apie tai yra pranešta ir greičiausiai e, naujojo mūtinių kodekso įgyvendinimas bus šiek tiek atidėtas, tačiau tai negali e, sutrukdyti mūtinių modernizavimo ir jo nešamai naudai. E, Pranešime yra labai puikiai vardinamios visos muitinių užduotys, užda, visi jo uždaviniai. Nuomonėje taip pat apie tai kalbama, kalbama apie mm, tam tikrus darbus rizikos valdyme, muitinių kontrolė, išornių sienų valdyme, net muitinių e, baudų įvedime. Gerbiami parlamento nariai kalbėjo apie tai, E, kokią įtaką daro PVM e, importui. Kaip suprantu iš paskutinio pasisakymo, tai jums labai rūpi. Šį klausimą mes varstome ir Europos parlamento nariai bei Europos komisija šiuo klausimu labai daug tarėsi. Aš esu tikras, kad galėsime rasti sprendimą, kuris e, e leis užtikrinti gerą nebiurokratišką aplinką ir naudingą e, pagalbos priemonės. Visose šis rytyse bus galima rasti teisingą pusiausvyrą tarp reikalingos apsaugos ir teisėto pagrysto su paprasme. Mm, Ačiū toliau, Kristijana. E, e, Ačiū kolegos. Ir aš manau, kad mes tikrai išklausę visų jūsų pasiūlymų galėsime pagerinti nuomonę. Norėčiau priminti komisijai, kad šis klausimas nepaprastai svarbus. Mes negalime jo atidėlioti. Reikia ieškoti išvadų ir jas suįgyvendinti. Išorinių sienų muitinės yra vienintelis būdas užkirsti kelią nelegalioms e, suklastotoms prekiams patekti į ES. Jeigu būtų kitokia sistema, jeigu e, būtų e, nustatytas kitoks tarnybos laikas ir kitokie darbo metodai, mes nebūtinai užtikrintume piliečiams vienodas garantijas. Toks, jeigu norime, kad vidaus rinka veiktų gerai, Turime užtikrinti mūtinių deramą veiklą. Jeigu mes pradėsime nuo prielaidos, kad mums nerūpia ir vidaus rinka deramai funkcionuoja, tai galime mūtinės palikti tokias, kokios jos yra dabar ir nekreipkim dėmesį į tai, kas patenka į ES. Toks e, pranešimo projektas, pakeitimų pateikimo terminas rytoj 18 val. Komitete turėtų būti priimtas spalio 16 dieną, 11 dieną. Toliau 13. Klausimas. ES ir Maroko susitarimas dėl dvišalių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų liberalizavimo priemonių. Šiandien yra numatytas antrasis pasikeitimas nuomonėmis, dalyvaujant e, išorės kalbėtojams. Liepos mėnesį išklausėme skirtingų politinių instancijų nuomonių ir šiandien mes e, mūsų posėdėje turime pona Andrėjas Gongoran. Jis yra Ispanijos e, žemės ūkio vienos organizacijų vadovas Taip pat e, esame pasikvietę poną George Dun, kuris yra iš Prancūzijos Perpignono regiono. Ir dar yra Angelika Delaher, kuri yra Taip pat e, Prancūzijos e, atitinkamos federacijos atstovė. The fund Mafredo Fanti atėjo į mūsų posėdį iš ES išorės veiksmų tarnybos ir ponas Nikola Verlė iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Jie atstovauja Žemės ūkio, ES ir Maroko žuvininkystės ir Žemės ūkio pakomitečio pirmininką ir vicepirmininką. E, susitarimas netrukus turėtų įsigyventi pradėti veikti. Ir dabar e, reikėtų nušviesti šio komiteto narius e, apie tai, kaip ES užtikrinčio susitarimo deramą įgyvendinimą. Taip pat iš komisijos atėjo ponas John Clark, kuris yra tarptautinių santykių skyriaus direktorius e, Žemės ūkio generalinėme direktorate. Pradame keistis nuomonėmis. Pirmiausia, išklausysime svečių penkios minutės kiekvienam jūsų, o po to pradėsime parlamentarų diskusiją. Žodį dabar suteiksiu Fanden ir Verly, po to komisijai, po to pranešėjai, kuris e, pasidarys išvadas. Ir baigdami šio klausimo svarstymą patvirtinsime kalendorių, kuris kol kas dar nėra priimtas. Pirmiausia, pradėkime nuo pono Andrėjas Gongora. Spain. Jis yra iš Ispanijos. Kaip jau sakiau, jis yra ūkininkų ir žvėjų organizacijos atstovas. Tardes a todos. Eh, mi nombre es Andrés Góngora Belmonte, soy el responsable. Labas rytas visi, aš esu Andrėjus Góngora. Aš esu Ispanijos ūkininkų profesinės asociacijos vaisių ir daržovių skyriaus vadovas. Aš norėčiau padėkoti uh, E, komitetui už tai, kad mane pakvietėte į šį pasikeitimą nuomonėmis. Tikiuosi, kad padėsiu Jums priimti teisingus sprendimus klausimais, kurie Jums labai rūpi. Aš esu ūkininkas. Gyvenu Ispanijos pietričiuose, Almerijoje. Auginu daržovės ir vaisius. Aš esu jau trečiosios savo šeimos kartos atstovas, kuris tą daro Ir galiu pasakyti, kad dabar mūsų sektorius kenčia nuo ypatingos krizės. Jeigu bus priimtas šis susitarimas, ta krizė dar labiau pagilės. Aš norėčiau išdėstyti mūsų būkštavimus jums per tas penkias minutės, kurios man skirtos. Šis susitarimas būtų tiesiog smūgis e, mums tiesiai į stuburą. Nes šis susitarimas neduos jokios naudos nei mums, nei marokiečiams gyvenantiems kitoje jūros pusėje. Jeigu daržovės ir vaisiai iš ten bus importuojami čia, tai jie nukenties nuo liberalizacijos proceso. Norėčiau pabrėžti, kad šiandien aptariama tema, šis dokumento susitarimo atnaujinimas, nėra tas pats, kaip susitarimas dėl pomidoro, apie kurį anksčiau kalbėjome. Iš esmės, šiuo susitarimu liberalizuotume visas e, daržovės ir vaisius, kurie yra siunčiami iš, Mar siunčiami iš Maroko į Europos Sąjungą. Be abejo, su pomidorais čia ryšio yra, bet ne tik apie pomidorus kalbame. Taip pat norėčiau paminėti keletą skaičių. Gerbiami parlamento nariai galėtų tais skaičiais pasiremti, suprasdami, e, koks svarbus yra vaisių ir daržovių sektorius ES. Mes naudojame tik 3 procentus ES žemės ūkio paskirties žemės. 1,4 milijonai įmonių dirba šioje srityje. Turbūt suprantate, kiek žmonių dirba tose įmonėse, kiek darbo vietų šis sektorius sukuria. 70 procentų ES žemės ūkio gamybos sudaro vaisiai ir daržovės, daugiau negu 500 milijonų eurų. Ir tai yra didžiausias ES žemės ūkio sektorius į kurį įeitų ir gyvulininkystė. Mes pagaminame daugiau negu grūdinių kultūrų augintojai ar pieno gamintojai. Uh, e, sakiau, kad turime 1,4 milijoną įmonių. Tai ne tik e, ir t, žmonės dirba ne tik tiesiogiai tos įmonėse, bet ir gamybos grandinėje, kuri prasideda nuo e, vaisių ir daržovių auginimo. Ta būtina nepamiršti taip pat. E, Toje Ispanijos dalyje, iš kurios aš esu, šis sektorius yra nepaprastai svarbus. 4,7 milijonai eurų, 47 e, procentai mūsų galutinės žemės ūkio produkcijos yra pagaminama mūsų regione. Ir dabar šis sektorius negauna jokios program, paramos pagal BŽUP. Tik 3 procentai bendros BŽUP paramos atitenka mūsų sektoriui. Taigi iš esmės visi pinigai ateina iš rinkos. Nors mes e, tik 3 procentus gauname iš ES paramos, mes sukūrėme 40 procentų Ispanijos darbo vietų žemės ūkyje. Ir e, atrodo, kad e, mes esame palikti rinkoms, rinkos išbandymams. Ir bandydami atverti mūsų rinkas, mes jas destabilizuosime visoje Europoje. Tai bus labai didelis smūgis mūsų pajamoms ir darbo vietų kūrimui. Todėl mes prašome, kad jūs nepamirštumėte to, apie ką aš kalbėjau ir kitų svarbių faktų. Kaip aš jau anksčiau sakiau, mes suprantame, E, koks svarbus yra žemės, ūkios, žemės ūkis kaip sektorius. Ir mes kaip ūkininkai suprantame, kad yra labai svarbu išlaikyti priekybos ryšį su Šiaurės Afrika ir su Maroku. Susitarimus svarbu pasirašyti. Tačiau tuose susitarimuose turi būti numatytos garantijos ir Europos, ir Afrikos, e, ir konkrečiai Maroko gyventojams. Šiame susitarime nenumatyta jokių apsaugos garantijų nei europiečiams, nei marokiečiams kaip Europos komisijos atlikta poveikio studija rodo, prekybos liberalizavimo viduržėmio jūros regione padariniai žemės ūkiui būtų labai dideli ir atlikta konkreti poveikio analizė Marokui. Ir didžiausias labiausiai nukentėtų daržovių ir vaisių augintojai. Mes nesugebėsime konkuruoti su e, tokiomis prekėmis Kaip aš jau sakiau, žemės ūkio sektoriaus liberalizavimas, kaip anksčiau minėjau, vargu ar būtų naudingas ir marokiečiams. Marokas ir vakarų Saharos e, gamyba, produkcija e, yra valdoma stambių bendrovių, tarptautinių bendrovių, neretai jas, jos e, naudojasi Europos pinigais ir neduoda jos jokios naudos vietos gyventojams. Atvirkščiai, per daug e, produkcijos yra pagaminama, ta perteklinė produkcija yra išplatinama vidaus, e, vietos rinkoje, dempinguoja vietos gamintojus ir e, vietos gamintojai dėl to labai smarkiai nukenčia. Pirmininkė, aš jau beveik baigiau. Prekybos liberalizavimas nepadės tų ūkininkų civilizavimų pilietinėms ir demokratinėms teisėms įsitvirtinti taip pat ne, nors tame susitarime ir yra apie tai kalbama. Is... Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponas Žurdon, kuris yra iš Prancūzijos Perpignono e, regiono vienos organizacijos generalinis direktorius. E, tout d'abord, euh, vous précisez que Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų organizacija yra svarbiausias e, ši svarbiausia e, vaisių ir daržovų augintojų ES federacija ir mes palaikome ryšį su visomis ES šalimis, kur kas mažiau ryšių turime su marokiečiais. Labai svarbu šiame parlamente uh, E, pasakyti, kad šis susitarimas iš naujo įtvirtintų Maroko statusą. Tai yra toksai e, pranašesnis esos už kitas valstybės, bet sustarime nėra pakankamai atsižvelgiama į specifiką, su kuria susiduria gamintojai. Mums šis susitarimas, šis rinkos liberalizavimas leistų uh, uh, atnešti naudos Maroko rinkai, nes uh, 45 e, procentai e, rinkos e, yra būtent vaisi ir daržovės. Šis susitarimas yra geresnis negu tas, kuris buvo sudarytas anksčiau. Taip pat reikia pasakyti, kad šis susitarimas leistų realiai atverti ES lygmenių E, vartojimo rinkos greitesnė evoliucija ir tai atspindėtų e, demografinių pokyčių keliamus poreikius. E, turėtume daugiausia kalbėti apie grūdinės kultūras, pieno produktus ir vaisius bei daržovės mes suprantame, kad eksportas šiuose srityje turėtų būti vykdomas nenustatant išlikų. E, vaisių ir daržovių augintojų poreikiams skiriame pakankamai dėmesio. Ir galime pasakyti, kad e, pomidorų augintojai yra traktuojami kaip jautrių produktų augintojai ir dabar nustatyti muitai pomidorams dar tęsis penkerius metus. Abiejų viduržėmio jūros pusių e, priekybos komplementarumas turi būti išlaikytas, e, prekių kainų režimas būtina, būtina išlaikyti ir e, kai kalbame apie dabartinį susitarimą, turime suprasti, kad priekybiniai santykiai šiuo metu yra tokie, kad balansas yra palankesnis ES 12,7 milijardai eurų ir 7,3 milijardai importas, 12,7 eksportas. Taigi ES e, turi 5 e, milijardų pranašumą. Čia šnekame apie vaisių ir daržovių sektorių. 100 tūkstančių tonų ES yra peržiūrim, per apdorojami, daugiausia pomidorai. Ir čia pagrindinis dalykas yra įvertinti dabar esančią padėtį ir suprasti, kad didėja prekybos mastai, ypač per Ispaniją. Per pastaruosius trejus metus 20 procentų išaugo prekybos mastas. Tuo tarpu iš Maroko e, tas išaugimas jie sudaro 4 procentus. Tai yra naudinga mažiems gamintojams, kurie yra naudingi, kuriems yra naudingas e, jų produkcijos ir jų turto e, platesnis panaudojimas. Žinoma, Europos komisija taip pat turi surinkusi nemažai informacijos, bet ir mes esame sudarę duomenų bazę, kuri leidžia e, tiesiogiai e, surinkti informaciją apie importo srautus. E, tarifų e, skaičiai kol kas, ribos kol kas nėra viršytos, bet kaip žinote, Marokas PPO susitarimų rėmose gali viršyti susidarytus susitarimus. Kai kalbame apie bendrovės, e, tai turime suprasti, kad tai leidžia reguliuoti jų veiklą. Buvo neseniai atlikti ES tyrimai, kurie rodo, kad neiškyla didesnių sunkumų e, dėl Maroko produktų, lyginant su kitomis šalimis. Taigi būtina e, užtikrinti gerą kokybę. Nepaisant to, kai kurių produktų kokybė smunka e, juos importuojant e, ir ES viduje būtų galima užtikrinti geresnę kokybę. Ekologiniai reikalavimai kelia problemų. E, prisiminkime taip pat ekoli bakterijos protrukį ir pasistengime užtikrinti, kad mūsų produktai galėtų būti vartojami saugiai. E, Galiausiai ponė Dela E, kuri yra Prancūzijos e, FNS EUA federacijos e, prezidentė. Mesdames, messieurs, bonjour, merci. Euh. Ponės ir ponai, ačiū, kad mus pakvietėt į šias diskusijas dėl ES susitarimo su Maroku. Aišku, ne, nekartosiu, ką kolega iš, kolegos iš Ispanijos jau pasakė, aš mm, pritariu tikrai pozicijai. Mm, labai svarbu, aišku, kalbėti apie pomidorų auginimą Prancūzijoje, kas aišku labiausiai, kam labiausiai įtaką padarys tas, to susitarimo nuostatos. Taigi, pomidorai yra pagrindinė Prancūzijos eksportuojama produkcija. Aišku, reikia turėti omenyje ir kitas daržovės. Taigi, kalbant apie laisvos priekybos nuostas, uh, kiek e, didžiausias kiekis e, pomidorų importuojama į Prancūziją atkeliauja iš Maroko. Tad labai svarbu yra užtikrinti pusiausvyrą mūsų rinkoje, ypač e, kai eina kalba apie pomidorų auginimą šiltnamiuose. Ką mes šiandien norėtumėm išryškinti, tai būtent tai, kiek šis sutarimo turinys uh, Mm, išbalansuos pusiausvyrą mūsų rinkoje. Ypač konstatavome pastaraisiais metais, jog įvežimo kainos yra daug palankesnės ir dėje yra viršėmi reikalavimai iš Maroko pusės mm, yra, pavyzdžiui, dėl apsaugos nuostatų, dėl saugiklių atitinkamų, kas buvo numatyta. Mm, tikrai buvo nesilaikoma tų reikalavimų, tikrai jie neduoda jokios naudos. Ir, ir Marokas dažnai viršė ribas. Uh, nacional, mūsų nacionalinėse valstybių teritorijose, aišku, iškyla didžiulis pavojus e, darbo vietoms. Prancūzijoje eitų kalba apie 40 tūkstančių darbo vietų, kurias tiesiog ir netiesiogiai paveiktų būtent tos nuostatos, ypač kalbame apie nekvalifikuotas darbo, e, dar, darbo jėgos vietas. Ir Ypač reikia atsižvelgti į ekonominę ir socialinę krizę, kuri, kuri dabar krečia visą Europą ir, aišku, tas poveikis bus ypač juntamas. Tad norėtumėm e, akcentuoti poveikio įvertinimą, kad tai turėtų būti e, atlikta įvertinant ekonominį ir socialinį poveikį šios tarimo pasirašymo ir gyvendinimo. Mm, iš tikrųjų, šis sektorius yra labai dinamiškas, daug naujovių yra taikoma, tos priemonės leidžia optimizuoti produkciją, pavyzdžiui, tarkim, darbo normos dažnai menkai e, susilaukia dėmesio. Reikia e, labai akcentuoti tai, kad dabar ūkininkai sudaro galimybės nekvalifikuoti darbo jėgai, rasti darbą ir dirbti tikrai labai padoriomis sąlygomis. Tai yra labai aktualu mūsų dabartinėmis gyvenimo sąlygomis, mūsų visuomeniai, nes iš tikrųjų tai yra darbo vietos kaimiškose vietovėse ir tai sukuria galimybės mūsų piliečiams rasti darbą. Bet dabar, aišku, daug kas pamiršta ir, ir e, aplinkos taršos klausimus. Be to reikia nepamiršti, aišku, ekonom, ekonominis iššūkis, su kuriais susiduria ypač e, veiklą pradedančios įmonės. Ir reikia ypač galvoti kad auginant pomidorus mm, vietoje Europoje sunaudojama tik tai 12 litrų vandens, o tarpu jeigu jie yra atvežami, yra suvartojama virš 100 litrų vandens. Mm, taigi mes čia Europoje tokių problemų kaip Marokas ir ypač Prancūzija mes tokių problemų neturime. Tai reikia pabrėžti, kas yra pamirštama. Be to, nepamirškime ir energetinių resursų suvartojimo. Mūsų dabartinės struktūros veikia kogeneravimo arba um, atsinaujančio energijos šaltinių pagrindu, biomasės atsiprašau, pagrindu. Tai yra ypač pabrėžtin pa, pa, tą reikėtų ypatingai pabrėžti, kalbant apie, produktų, apie pomidoro auginimą, ypač šiltnamiuose. Šiltnamiai padeda spręsti CO2 išlakų klausimą ir nekelia tokių, tokios aplinkosauginės grėsmės, jeigu tai veikla vykdoma pas mus. Taigi laisvos priekybos sutarties nuostos dabartiniu metu, mes pabrėžėme, dažnai yra netaikomos, dažnai piknaudžiaujama, dažnai jos yra apeinamos. Taigi reikia mm, atsižvelgti į kiekvienos produkcijos e, rūšės specifiką ir diferencijuoti įvežimo kainas, reikia atlikti poveikio įvertinimą ir jeigu būtų patvirtintos tokios nuostatos laisvos priekybos sutarties, kokios dabar yra siūlomos, tai jos tikrai labai išbalansuotų visą rinką ir vis, prancūzų ir visos Europos ūkininkų ir žemės ūkio produkcijos gamintojų visas pastangos būtų tiesiog iš. Uh, nueitų vėjais. Labai ačiū. Mes viską supratome, ką Jūs norėjote pasakyti. Dabar pereikime prie diskusijų su šio komiteto nariais. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Mus labai spaudžia laikas, taigi ribosiu pasisakymus. Dvi minutės daug norinčių pasisakyti. Pradėsiu nuo EPP šešėlinio Jekolino. Grazie <clears throat> Presidente, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono su... Ačiū, pana pirmininkė, labai įdėmiai klausiausi kolegų pasisakymų, buvo pareikšta minčių už ir prieš. Savim suprantama, kad visus susitarimus būtina svarstyti, jau esama uh, šioje konkrečioje srityje galiojančio susitarimo tarp ES ir Maroko, ES kaiminystės politika. Yra gerbtina, nes Maroke jos dėka įmama labiau gerbti asmens laisvės ir orumą, buvo galima Marokė išvengti įvykių vykusių kitose Šiaurės Afrikos e, šalyse. ES institucijos norėtų teikti paramą Maroko karalystėje stiprėjančioms teisėms ir laisvėms. Šias įties su Maroku galima palaikyti tikrai veisingus santykius, tačiau išklausius kolegų minčių kyla dar kartą tam tikri klausimai, kalbant apie vaisius ir daržovės, jų auginimui Europoje galėtų būti padaryta žala dėl naujame susitarime numatomų laisvesnės prekybos nuostatų pavyzdžiui, e, atsisakant reikalavimo teikti geografinės kilmės nuorodas, tai mūsų nuomonė tačiau yra labai svarbu, siekiant užtikrinti atsiekamumą. Kitas dalykas yra susijęs su teigiamu sustarimo poveikiu pietų Saharos gyventojams. Buvo minėtas kainų sviravimo pavojus. Jau dabar pastebima neigiamų kainų sviravimo apraiškų, nustatytų kvotų nesilaikimas, e, įvairių saugiklių e, netinkamas taikymas. Visus šios aspektus reikėtų iš naujo svarstyti. Noriu paklausti komisijos, ko, kas pasikeis pasirašys sustarimą, bus, kokie bus jo ekonominiai padariniai. Marija ir Sarnės Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, man atrodo pasikeitimas nuomonėmis labai įdomus, kadangi būtent nesugebėjome e, sudaryti vieningos pozicijos dėl šio klausimo. E, vyksta diskusijos tarp labai prieštaringų nuomonių. Manau, kad e, reikėtų tikrai pasigilinti šio klausimu. Manau, tai būtų pravartu Europos parlamentui. Nes iš tikrųjų keliame klausimą, ar tai yra geras sutarimas marokiečiams, saraui ir europiečiams. Ir man atrodo, kad mes negalime pozityviai atsakyti šį klausimą. Dabar antras dalykas. Dėl tokio susitarimo mes turime atsakyti į principinį klausimą, ar iš tikrųjų komerciniai dalykai yra galutinis mūsų tikslas. Ir tikrai ne. Nu, turime galvoti apie vietos augintojus, gamintojus, užtikrinti tvarias jų gyvavimo sąlygas. Ir man atrodo, kad tai yra ne ką mažiau svarbu kaip komerciniai dalykai. Ir būtent galvojant apie Maroką, žemės ūkio plėtotė turi būti paremta ne vien monokultūromis, kurios eksportuojamas. Būtent reikėtų galvoti labiau apie vietos e, gamintojus, augintojus. Trečias dalykas, visi tą sakė, jūs tik apie tai kalbėjote, būtent, kad būtų abipusiškumas įgyvendinant normas. Nes tikrai, galvojant apie, pavyzdžiui, darbo kainą, yra labai didžiulis skirtumas, yra labai didelių skirtumų, pavyzdžiui, ir dėl aplinkosauginių, sanitarinių, fitosanitarinių normų laikomosi. Be to ir kilmės e, tai, e, taisyklių e, laikymasis visiškai neišspręstas. Manau, kad reikia, aišku, pozityviai žiūrėti į Maroką, ypač arabų pavasaris mus skatina labai stengtis dėl šios valstybės, bet aš manau, kad reikia peržiūrėti šį sutarimą ir galbūt tikrai reikėtų pagalvoti apie išsamų poveikio įvertinimą, kodėlgi ne. Reikėtų galbūt tikrai tarpusavę kalbėtis visų pirma, pasiriment pagrindiniais principais, kurie visiškai nėra galbūt tokie kaip vien tik tai laisva priekyba vardan priekybos. Labai ačiū. Um. Ačiū dabar. Dvi minutės kalbės e, Pablo Fava. Salva. Ačiū, ponė pirmininkė. Malonu mūsų komitete išklausyti žemės ūkio sektoriaus atstovus iš Prancūzijos ir Ispanijos. Man nekyla abejonių dėl to, kad būtina atsižvelgti į jų išsakytas mintis prieš įmantis atitinkamų veiksmų. Labai svarbu nepamiršti ir Žemės ūkio komiteto nuomonės apie šį susitarimą. Taip pat reikia nepamiršti ir e, tų aplinkybių, kuriomis gyvename šiuo metu, jos skiriasi nuo 2009, kuomet buvo E, deramasi dėl šio susitarimo, nes Ispanija ir Europos žemės ūkio padėtis yra dar blogesnė nei bendra ekonominė padėtis, taip pat ir Maroko ekonominė situacija daugeliu aspektų pakito, nemanau, kad numatyta pakankamai kontrolės priemonių ir e, mechanizmų, todėl būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu ir taip pat noriu paklausti Tiksliau, e, tikrai nemanykite, kad pasisakome prieš prekybos susitarimus, siekiame visapusiškai išnaudoti prekybos potencialą, tačiau prekyba turi būti tolygi ir užtikrinanti naudą abiems šalims, tiek Europai, tiek Ispanijai, tiek ir Marokui. Taigi reikėtų e, pasirašyti tokį susitarimą, kuriuo būtų užtikrinami ir garantuojami minimalų socialiniai bei aplinkos saugos standartai ir e, taip pat e, būtina užtikrinti augalų apsaugos minimalius standartus bei apsirūpinimo maistų saugumą Europoje. O šios rytėje padėtis nėra tokia saugi kaip <clears throat> galbūt manome. Taigi kyla klausimas, ar šiame prašyme į visus aspektus atsižvelgiama dabar. Andrės Barė, ačiū pirmininkė, tai yra paskutinis prekybos susitarimas su Maroku svarstymas, išgirdome įvairių skirtingų nuomonių, dėkoju prelegentams, pirmiausiai dėkoju pirmajam kalbėtojui minėjusiam, kad pritarė susitarimo pasirašymui, tačiau numatant atitinkamas garantijas antrojo kalbėtojo, norėčiau paklausti, ar yra numatoma kontroliuoti, tikrinti įvežamas žemės ūkio produktų kvotas per Perpinjono uostą, ypatingai pomidorų e, įvežamus kiekius e, ar kontroliuos muitinės pareigūnai. Susitarimas su Maroku ES e, patalpina į tam tikrą sudėtingą padėtį, todėl, manau, reikėtų pagerinti kai kurias jo nuostatas. Pirmiausia, Kalbant apie jautrius e, produktus, reikėtų apriboti jų kontingentą, taip pat numatyti atitinkamas apsaugos priemonės. 15 puslapyje teigiama, kad e, būtina taikyti ne tik šias apsaugos priemonės, e, bet ir papildomus, jeigu rinkoje būtų pastebimas padidėjęs produktų kiekis ir jeigu tai darytų įtaką darbo ir gamybos sektoriui, tai yra svarbus skirtumas lyginant su ankstesniu susitarimu. Taip pat e, kitas svarbus momentas yra importo kainų, įvežimo kainų e, nesilaikimas ir prieš 20 metų e, šis veiksnys buvo įvertintas kaip pakankamai svarbus fitosanitarijos reikalavimų laikymasis. Yra dar vienas aspektas, kuris turi būti taikomas ne tik patiems gaminiams, tačiau ir jų kilmės vietose turi būti taikomas. Nurodant, aiškiai nurodant, kurioje šalyje buvo užauginti, pavyzdžiui, konkretus pomidorai ar Ispanijoje, ar Marokė, ar kitur pranešime kreipimas dėmesys į muitinių, muitų problemas vykdant tarptautinę prekybą. Tai yra labai svarbu. Gūja frakcijos vardu ponas Murphy, dvi minutės. Netikės čia komentaras jūsų buvo. ES e, ir Maroko tarpusavio santykiai yra klasikinis e, pavyzdys mūsų diskusijų apie žmogaus teisės, demokratinės teisės, tačiau kai kalba pradeda eiti apie stambių žvejybos korporacijų, žemės ūkio, verslo struktūrų interesus, e, tai <clears throat> visą tai pamirštama, geriausias pavyzdys yra žvejybos susitarimas, tai yra naujas neokolonializmo neo pavyzdys. E, komisija bando taip pat atitinkamais e, argumentais, tokiais kaip arabų pavasaris, pasinaudoti, kad galėtų pasirašyti šį susitarimą ir ne pirmą kartą parlamente E, yra bandoma pasinaudoti tokiais e, dalykais kaip e, arabų pavasarį, siekiant apginti smulkiųjų ūkininkų, verslininkų teisės, tam, kad būtų pateisinami pasiūlymai liberalizuoti rinką. Aš manau, kad tie smulkus ūkininkai ir žvėjai tikrai būtų prieš tokį susitarimą. Svarbiausias klausimas susijęs yra su vakarų Sahara. Marokas e, dokumente teigiame garantavo, kad šis susitarimas bus naudingas vietos gyventojams ir kad vyksta tinkamos konsultacijos. Yra jokinga, mes negalime remtis vien tik tai Maroko teikiamomis garantijomis, nes e, jas teikia ta pati vyriausybė, kuri neleidžia organizuoti vakarų Saharoje referendumus, neleidžia jos gyventojams apsispręsti. 50 tūkstančių gyventojų gyvena pabėgėlių stovyklose už savo šalies e, ribų. Klausimas yra, ar kas nors paklausė vakarų Saharos gyventojų jų nuomonės, ar šis diskusijos dalyvauju atstovai, ačiū pirmininkė, ačiū galiausiai ponė Muskardinė. Ačiū pirmininkė, noriu pasakyti, kad jaučiuosi šiek tiek šizofreniškai. Viena vertus pasirašėme sustarimą su Koreja ir e, visiškai e, neturime nieko prieš e, iš Kinijos importuomus pomidorus, pomidorus kurie netgi nuodingi kartais būna, o Maroko atveju kyla toks triukšmas. Užburtas ratas gaunasi. Prancūzijos ir Ispanijos kolegams noriu pasakyti, kad e, Marokas e, yra viduržėmio jūros regiono dalis Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Tikrai padėtis e, pagerėtų, jeigu uh, savo kaimynams sudarytume geresnės sąlygas vystytis, nes priešingų atveju visi būsime priversti badauti. Kolega Sabai yra teisus, padėtis dabar yra kitokia nei prieš tris metus, tačiau kas dėl to kaltas mes ar mūsų e, centro dešinės ir centro kairės vyriausybės. Mūsų institucijos e, iš anksto nujautė artėjančią tragediją, tačiau niekas nepiršto nepajudino, kad užkirstų jai kelią. E, Piečentino Italijos regionas yra pagarsėjęs savo pomidorų auginimu, taip pat ir kitose Europos dalyse. E, tačiau e, Prancūzijos pomidorai savikaina yra 7,50 eurų už kilogramą, tačiau uh, Italijoje parduodami ne itališki, prancūziški pomidorai, mm, taip pat belgiški. E, taigi manau, kad <clears throat> turėtume čia laikytis blaivesnės pozicijos, šaltakraujiškesnės, būti mažiau šizofreniški santykiuose su savo kaimynais, mums yra svarbus santykiai tiek su Ukraina, su Gruzija, tačiau turime nepamiršti ir kitose esančių kaimynų, skurdžiai gyvenančių žmonių, kurie mėgina bėgti nuo skurdo persikeldami į Europą. Pirmininkas, labai ačiū, daugiau neturime laiko e, e, išklausyti kitų e, kolegų pasisakymų, dabar išklausysime komisijos atstovo. Ponas Džombak. Ačiū profesoriu. Marija yra keletas trumpų pastebėjimų. Du klausimai buvo užduoti komisijai, tai yra dėl ekonominio poveikio ir kontrolės mechanizmų būtent. Dėl ekonominio poveikio manome, kad sustarimas bus naudingas tiek Europos eksportuotojams, tiek Maroko eksportuotojams, Europos Sąjunga Europos žemės ūkio, ūkio produktų rinka yra uždara, tik vienas procentas apyvartos vyksta laisvai. Šis susitarimas leis atverti Maroko rinką mūsų eksportuotojams, galėsime padinti savo eksporto dalį 70 procentų, tuo tarpu mūsų rinka yra atveriama tik tai 55 procentais ir e, retai pasitaiko tokių atvejų, kad besivystanti šalis atvertų savo rinką daugiau nei mes atveriame. Manau, kad e, tą dalyką e, reikėtų aiškiai pasakyti ir įvertinti. Mm, e, ir žemės ūkio prekybos deficitas taip pat būtų atitaisytas prekyboje su Maroku. Viena vertus mes prarastume 21 milijoną eurų muitų įplaukų, o Marokas e, apskaičiavo, kad e, prarastų muitų mokesčių e, už 100 milijonų eurų. Taigi Marokas patirtų daug didesnį poveikį nei mes dėl šio susitarimo mes labai jautriai reaguojame į e, vaisių ir daržovių sektoriaus padėtį Europoje, kadangi šis sektorius patiria sudėtingus e, laikus ir mes e, neliberalizavome vaisių ir daržovių rinkų. Darybų metu mes nusakiai padidinome dabartinės kvotas, pavyzdžiui, pomidorams, yra numatytas tik nedidelis e, kvotos padidinimas ir e, e, papildomus pomidorus iš Maroko bus galima Europoje parduoti ne sezono metu, kai Europoje jie nebus auginami, naujas kontrolės mechanizmas bus dėgiamas ir bus, jo bus galima naudotis žymiai veiksmiau, veiksmingiau ir greičiau. režimo kainų sistema, e, kuri labai svarbi mūsų eksportuotojams taip pat išlieka. Dėl visų priežasčių manome, kad šis susitarimas bus naudingas Europos gamintojams, nes mes išvelgiame į mūsų jautrius klausimus, bus naudingas Marokui. E, Kila klausimas, ar smulkiems Maroko ūkininkams šis sustarimas bus naudingas. E, Maroko atstovai teigia, kad taip. 30 procentų Maroko ūkininkų valdo mažiau nei 5 hektarus žemės ir tik 1 procentas um, valdo daugiau nei 50 hektarų. Mums e, ir Europos parlamento nariams buvo atsiųstas raštas prieš kelias dienas e, apie tai, kad e, smulkių ūkininkų kooperatyvai pritarė šiam susitarimui <clears throat> dėl SPS dėl e, sveikatos ir saugos e, Europos inspektoriai e, atliko patikrinimus prieš kelius mėnesius Maroke ir nustatė, kad pagal galiojantį sustarimą ir būsimą susitarimą Marokas laikosi ES galiojančių sveikatos apsaugos standartų. Jūs prašote manęs baigti savo pasisakymą, galiausiai tik noriu pasakyti, kad kovo mėnesį mes prašiai pateiksime darbinį dokumentą, kuriame bus pateiktas visa pusiškas šio sustarimo įvertinimas. Pirmininkas, tai yra tikrai pakankamai plačios apimties dokumentas, kurį komisija rengia. Vertėjai mums suteikė keletą papildomų minučių kad galėtume baigti savo diskusijas, taigi steiksiu žodį ponui Buvi pranešėjui. Monsieur le Président, euh, je remercie d'abord. Pirmininkė, ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti uh, mūsų svečiams. Uh, nes manau, kad tikrai labai svarbu visų pirma išklausyti visus, kuriuos tai tiesiogiai paliečia. Ir dabar pirmą pastabą išklausiau diskusijų, išklausiau komisijos. Susidomėjimu pasis, pasižymėjau, kad kovo mėnesį gausime informaciją apie poveikį uh, Tai aiškiai rodo, kad iki šiol nieko nėra padaryta toje srityje. Taigi, jeigu nebūtų įvykusios šios dienos diskusijos, mes nieko būtumėm neturėję kovo mėnesį. Čia aš labai budriai stebėsiu, kad tikrai gautumėm informaciją kovo, kad visi galėtų tikrai viską išanalizuoti ir susiformuoti nuomonę. Dabar dėl kai kurių dalykų, kas buvo paminėta. Įvežimo kaina, kvotos, sienus apsauga. Uh, Yra peticija Europos parlamento peticijų komitetui pateikta šio klausimu dabar dėl diferencijavimo, citrusiniai vaisiai, daržovės ir taip toliau. Toliau kvotų valdymas girdėjome šiandien, kad yra trys įmonės, kurios mm, apie 70 procentų eksporto kontroliuoja. Mm. Ir ypač uh, turint omenyje, iš kur jos yra, Prancūzijoje yra taip ir e, aišku, reikia turėti omenyje, kiek tai duos naudos realiai smulkiesiams Maroko augintojams ir gamintojams. Dabar dėl to, kas yra į užsienio įmonėms suteikiama, ypač tiem konsorcijam, kurie formuojasi Marokė, aišku, yra ai, išsakoma kritika ir Maroko viduje kai yra kritikuojama būtent, kad tas sutarimas turės neigiamo poveikio smulkiesiems ūkininkams ir augintams Maroke. Skutinis dalykas, aš detaliau gal apie tai nekalbėsiu, tačiau būtent akcentuot noriu, kas buvo paminėta, tai yra darbuotojų teisės, profsąjungų e, situacija ir Marokė viduje tai yra pripažįstama, kad yra problemų ir, e, ir tarptautinės profsąjungos tai pripažįsta būtent darbuotojų visos teisės, garantijos, kai jie dirba žemės ūkija Marokė, visiškai nepriimtina situacija ir turime akcentuoti tai Europos Sąjungoje. Toliau dar vienas dalykas, aš nesigilinsiu į tai plačiau, bet noriu pabrėžti, kad tai yra asmenis dalykas, kad tas eksportas, kuris atkeliauja iš Maroko, dabar sudaro 20, sunaudoja 25 milijardus kubinių metrų vandens. Tai yra valstybė, kuriai tikrai trūksta vandens ir taip, ir dar jie jį eikvoja pumpuodami iš mm, šal, po, požeminių šaltinių, kurie yra tikrai labai giliai, nes jiems reikia apsirūpinti tuo vandeniu produkcijai. Toliau Mm, dėl vakarų Saharos tas klausimas buvo paminėtas, tai aš tik tai labai prabėgom, kad reikia turėti omenyje, jog mm, tie eksportuotojai kaip Azūra, pavyzdžiui, Ilidil, e, pavyzdžiui, šiandien yra įsikūrę būtent tose teritorijose, visiškai nepaisydami e, vietos gyventojų požiūrio, viso pasmerkimo. Taigi mes ar pripažįstame jų legalumą, reikia e, turėti omenyje tai, kad Europos parlamentas mm, negali šiuo momentu pasakyti, ar tas sutarimas atitinka tarptautinė teisė. Um, jeigu e, ponas Varoso ir jo komisija pasakys, kad taip, iš tikrųjų, uh, tas sutar, susitarimas atitinka šią teisę, tai gerai, gal jis gali tai pasakyti, tačiau mes neturime įrodymų. Ir paskutinis dalykas. Pirmininkas prašo baigti. Dėl uh, e, 90 straipsnio 6 punkto Europos, Europos parlamento taisyklių ir 218 straipsnio 11 punkto ES teigimas sutarties pagrindu aš reikalauju, kad komisija ir jos tarnybos užsimančios užsienio priekybą um, išklausytų, kreiptųsi į parlamentą, kad parlamentas uh, galėtų būtent gauti atsakymą į tai, ar šis susitarimas atitinka um, tarptautinę teisę ir aš reikalauju, kad būtų šis klausimas perduotas Europos Teisingumo teismą. Aš kreipiuosi dabar į INTA um, komiteto pirmininką, būtent, kad pagal 90 straipsnį 6 punktą būtų išspręstas klausimas dėl šio susitarimo atitikimo uh, visoms uh, sutartims ir tarptautiniai teisai. Ačiū. Šią teisę turi Europos parlamento nariai, ne šis komitetas. Bet aš atsižvelgsiu į tai. Atsiprašau, tai yra. Pirmininkas nutraukė, ne, ši teisė yra Europos parlamento narių teisė, ne komiteto teisė, bet aš pasižymiu, tai atsižvelgsiu tai. Taigi baigėme diskusiją šio klausimu kalendorius. Pranešėjas siūlo tokį kalendorių. kad iki spalio 10 jau turėtumėm projektą, kad jį būtų galima pasiūsti vertimui tam, kad po to jį būtų galima analizuoti spalio 22 dieną. Pakeitimų pateikimo terminas spalio 25 diena, balsuosime komitete gruodžio 20 dieną ir plenarnėje sesijoje sausį svarstytumėm. Taip siūlo pranešės, ar būtų prieštaraujančių. Prieštaravimų nematau, taigi patvirtiname. Aš prieštarauju. Mes negalime šiandien padaryti. Aš pateikiu oficialų reikalavimą, kad būtų laikomas Europos parlamento taisyklių. Jūs negalite atsis nesilaikyti iš šių prievolių. Oh, I... Pirmininkas, tai ne mano galiuose, aš atmetu jūsų reikalavimą ir prašau balsuoti dėl kalendorius. Jūs, jūs pasiūlėte kaip pranešėjas, taigi neteisinga, kad dabar paskutinių momentų jūs organizuojate kažkokį taip uh, samokslą ir jūs dabar uh, kažką, to, kažko tai reikalauti. Jūs pasiūlėte tokį kalendorių, jūs žinote, kad tai ne mano galiuose, tai yra Europos parlamento teisė. Taigi aš dabar prašau komiteto balsuoti dėl šio kalendorius. Ar jūs dirbsite kaip reikalavimą šiame komitete? Pirmininkė, aš reikalauju jūsų atsižvelgti į tai, kokios yra mūsų teisės. Aš prancūziškai perskaitysiu prieš balsuojant dėl patvirtinimo. Pone pranešiau, aš išgirdau jūsų reikalavimą. Jūs jau patikėte tą reikalavimą. Aš jums noriu pasakyti, kad ne mano galiu yra nuspręsti dėl to. Taigi aš prašau komiteto balsuoti dėl kalendoriaus projekto, kurį jūs pats pasiūlyte. Komiteto prašau. Prašau, jūs jau pasakėte viską. Juliai. Pranešė, e, jūs pažeidžiate visas teises. Tai yra tokios teisinės nuostatos. Prašome, jūs galite į Teisės departamentą kreiptis. Have... Jūs pateikėte savo prašymą, aš jį atmečiau ir dabar prašau balsuoti dėl kalendoriaus. Mes turime kompromisą, tai yra žodinis susitarimas ir uh, Aš teikiu pateikti aš pateiksiu du balsavimui du jūsų pasiūlymus tam, kad jūs būtumėt patenkintas. Jūs pateikėte, mes sudarėme žodinį sutarimą, kurį dabar jūs pažeidžiate. Parlamentas yra ne vien tik tai teisiniai dalykai, taip pat tai yra ir sažiningumas, ir žodiniai džentelmenų susitarimai. Okay. Pirmininkė, tačiau mes turime teisinės nuostatas. Monsieur, ce sont les textes. Ce sont les textes qui font le droit. Mes turime raštu parašytas nuostatas. Tai yra įstatymas. Monsieur. Pirmininkas, aš prašau balsuoti dėl kalendoriaus, kurį pasiūlė pranešėjas. Prašom pakelti rankas, kas už pranešėjo pasiūlytą kalendorių. Kas esate už tą kalendorių, kurį pasiūlė pranešėjas. Prašom pakelti rankas, kas prieš. Patvirtinta. Patvirtiname kalendorių. Pereiname prie posėdžio pabaigos daugiau punktų darbo tvarkėje nėra. Šį posėdį baigiame.